Prendiamo... Ah, questo. Ok, <clears throat> possiamo iniziare? Galime toliau dirbti dabar. Pagal darbo tvarkę turime bendrosios ES pozicijos dėl mm, ginkluotojų neplatuojamų orlaivių link klausimą. Šį klausimą parlamentas e, jau yra nuo pat 14, jau yra plačiai išnagrinėjęs ir 14 metais e, taryba buvo pakviesta priimti teisės aktų šiuo klausimu. Komiteto išplėstinis biuras neprašė papildomo pranešimo. Mes manome, kad teisės aktas turėtų būti patvirtintas dėl poveikio žmogaus teisų sričiai. Europos parlamento rezoliucija 2014 metais buvo parengta ir ją ja, remiantis mes dirbome pakomitetėje. Ir mes konkrečiai mūsų komitete žiūrėjome, kokio poveikio žmogaus teisėms turi šis rytis. Šiandien tarptautinio mokslinio tyrimų centro kovojant su uh, terorizmu centro uh, tekstą turime. E, pone, tiksliau, Niderlanduose yra įsikūręs šis centras ir dabar ponė Dosi e, šiandien yra su mumis ir tikrai labai kompleksiškas klausimas, todėl reikėtų galbūt mūsų diskusijas orientuoti tam tikrą linkmę. Taigi dabar norėčiau jūsų pastabų klausimų išklausyti, juos bus atsižvelgta. Dokumente atsižvelgiama į tai bus. Aš e, manau, kad šis klausimas yra labai svarbus. tarybos sprendimai yra aktualūs mūsų komitetui, todėl mes šiandien tikimės atviro dialogo, tikimės, kad jis bus bendrojo politinio dialogo dalis. Taigi, be Stefano Kolonovskio parengto, tiksliau be parengto dokumento, Stefan Kolonovski dar pristatys teisinio konteksto tam tikrus aspektus, jis pristatys tarptautinių teisės e, aktų kontekstą. Dabar poniai Jessica duosiu 10 minučių žodis. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į savo komitetą ir įtraukite į šios dienos darbo tvarkę. Suprantu, kad tai yra labai svarbus klausimai. Ir taip pat džiaugiuosi, kad pakvietėte prisijungti prie jūsų diskusijų. Na ir šiandieną norėčiau trumpai pristatyti patį kontekstą, kodėl mes apskritai kalbame apie tos ginkluotus ar karinius dronus, ar bepilotės skraidyklės ir kodėl tai daroma ES mastu. Trumpai pristatysiu parengtą dokumentą, o jau tada be abejo galėsiu sureaguoti ir jūsų klausimus. Na ir kodėl apskritai yra kalbama apie šias priemonės, apie šias bepilotės skraidyklės? Tai yra labai svarbus klausimas. Bepiločių e, karinių skraidyklių naudojimas įtin plinta ir tas plitimas tikrai nesustos. Jomis naudosis ne vien tik vyriausybės, tačiau ir mm, nevalstybiniai veikėjai, jeigu galima tai pasakyti, neoficialūs veikėjai. Uh, ir e, dėl didėjančio skraidiklių naudojimo nėra netgi tiksliai žinomas žuvusių civilių skaičius, tačiau tokių atakų e, tikrai yra daug. Ir tai pradeda pra, praplėsti kovos lauko geografinės ribas, todėl kad technologija yra įtin e, pajėgi ir pagavi. Ir kalbant apie šią konkrečią technologiją, e, bei apie bet kokią kitą technologinio pobūdžio plėtrą. Viskas yra tarpusavyje susiję. Svarbu kalbėti apie mirtinus autonominius ginklus, į kurių apibriešti patenka tos skraidyklės. Ir be abejo, technologijos sparčiai kinta, tačiau noriu pasakyti, kad šiandieną plačiau apie tas mirtinų autonominių ginklų sistemas nekalbėsime. Labiau kalbėsime apie tokių karinių dronų panaudojimą oficialiais ir neoficialiais tikslais. Na ir pastaruoju metu Junktinėse Amerikos valstijose e, taip pat diskusijos intensyvėja šiais klausimais. Pavyzdžiui, šią savaitę, savaitės pradžioje, e, du specialūs dronai, dvi skraidyklės numetė e, dvi raketas ant bendruomenės centro ir mečetė Sirijoje. Ir kalbama, jog žuma 49 civiliai gyventojai, tai nutiko vos prieš porą dienų ir manau, kad tai tik dar labiau įrodo, koks svarbus šis klausimas. Atsižvelgiant į šią situaciją reikia atidžiai gilintis ir suvokti, kad tai ta, turi tapti prioritetiniu klausimu. Ir kalbant apie tokių skraidiklių naudojimą, neretai tas naudojimas yra toks šešėlinis, na, o naujasis JAV prezidentas ponas Trumpas e, yra pažadėjęs suteikti daugiau įgaliojimų CŽV ir taip um, dar labiau um, laisvais padaryti tam tikrus standartus, kurie naudojami JAV. Na, o kalbant apie Europos Sąjungą, Turiu pasakyti, kad e, nemažai ES valstybių narių arba turi, arba naudoja, arba nori turėti ir naudoti tokio pavudžio technologijas. Na ir be abejo, Europos parlamentas jau yra paskelbęs savo nuomonę, sakė, jog reikia parengti bendrą poziciją. Man atrodo, kad į tai taip pat reikia pažvelgti iš ES globalios perspektyvos. Mm, e, tai reiškia, kad reikėtų tokios griežtesnės bendros gynybos ir saugumo politikos ir taip pat Tame dokumente, kurie, kuriame kalbama apie ES e, tą globalią strategiją, e, sakoma, kad reikia vadovatis multilitarizmo e, principais ir atsižvelgti į bendrąją saugumo ir gynybos politiką, jos bendruosius tikslus, į demokratiją, demom, žmogaus teisės, pamatinės laisvės, teisės viršenybę taip pat taikos stiprinimą atsižvelgiant į Junktinių tautų hartijos principus. Ir norėčiau tiems, kurie klausosi mūsų diskusijų, priminti štai ką. Nepaisant besikeičiančių santykių tarp JAF ir Rusijos, tarp, nepaisant to geopolitinio balanso kitimo, pavyzdžiui, NATO alijanse, man atrodo, kad šis laikotarpis yra nepaprastų galimybių metas. Uh, Ir tai taip pat yra puikus metas ES imtis veiksmų. Na ir kokia galėtų būti rizika susijusi su mūsų neveiksnumu šiuo atveju. Na ir priminsiu ankstesnį, e, ankstesnį leidinį, kuriame e, Nilsas Nelsonas kalbėjo apie e, tarptautinės teisės aiškinimus, platesnio pabudžio aiškinimus, e, kurie galėtų reikšti, kad būtų daugiau teisinio neaiškumo, būtų supriešinta tarptautinė bendruomenė, būtų pakengta teisės viršinybės principų ir apskritai sumažėtų ta mm, e, saugumo, saugumo politika. Na ir jeigu ES dabar neparengs savo bendro požiūrio, be abejo sudėtinga ES bus pasmerkti mm, dronų ar bepiločių skraidyklių naudojimą tiek ir valstybiniu, tiek ir neoficialiu mastu. Dabar trumpai dėl to dokumento, kurį parengiau apžvalgos. E, pradėjau remdamasi 14 metų rezoliuciją, kurioje mm, buvo e, pateiktos tam tikros rekomendacijos, taip pat atsižvelgiau į kitus pasikeitimus tarptautinių ir ES lygių nuo tų metų. Na ir e, svarbiausias dalykas buvo tam tikra tokia teisinė pozicija iškristalizuoti, būtent toks buvo mano tikslas. Na ir kalbant apie e, mano parengto dokumento turinį, norėčiau pasakyti štai ką. Preambulėje, įžanginėje dalyje, jūs be abejo galite su to tekstu susipažinti, na ir toje preambulėje mm, pateikiu tam tikrą apžvalgą susijusią su tuo, kodėl tai yra svarbus klausimas, kokios potencialios grėsmės lypi. Uh, kodėl tai turėtume daryti ES mastu, na, o dėstomojoje teksto dalyje yra bendrėjai principai pateikti, taip pat yra tam tikra bazinė linija formuojama, kurią galėtų ES valstybės narės remtis vykdydamos diskusiją šioje srityje, taip pat remintis be abejo pamatinėmis laisvėmis ir teisės viršenybę. Reikia užtikrinti, kad tai nekenktų ES pažangai. Na ir tie bendrėjai principai, taip pat kaip ir bet kokios teisinės prievalės ar įsipareigojimai, kurios čia išdėšiau, yra mano kūryba, jeigu galima tai pasakyti, tai yra susijęs su egzistuojančiomis teisinėmis e, prievalėmis ar įsipareigojimais ES ir tartutinėse teisės aktuose. Ir e, Be abejo, į bepilotės skraidyklės bandau pažvelgti iš skirtingų kampų. E, pakalbėti, pavyzdžiui, apie skaidrumo principą, Ir tai darau todėl, kad neretai įvairioje literatūroje ar įvairių institucijų atstovai kalba apie tą skaidrumo būtinybę. Tačiau neretai man kildavo klausimas, o ką konkrečiai tai reiškia. Tad čia sakau, kad valstybė gali suteikti maksimalų skaidrumą, dalindamasi informaciją, ją atskleisdama nustatydama tam tikras elgesio normas, stiprindama tarptautinės teisės principus ir taip toliau. Na, nu, kalbant apie skaidrumą, kitas susijęs aspektas yra atskaitomybė. Tačiau neretai apie tai yra kalbama, tačiau mes tarsi tiksliai nežinome, kas sudaro tą atskaitomybės principą. Ir mano tikslas buvo pademonstruoti, kad tos valstybės narės, kurios naudojasi tomis e, karinėmis bepilotėmis skraidyklėmis arba teikia kažkokią tai paramą šioje srityje, e, m, mm, turėtų atlikti e, skaidrius tyrimus susijusius su visais m, mm, e, visais incidentais e, ar nelaimėmis, e, kurie įtakojo žmonių žūtis ar sužeidimus. E, Tad e, didesnis skaidrumas, didesnė atskaitomybė yra svarbu, tačiau taip pat reikėtų ir tam tikrų e, gairių, ką konkrečiai apima šios dvi apibrieštis. Dar minėjau tą paramą. Man atrodo, kad labai svarbu, jog mes ES kontekste pažvelgtume į tai, jog neretai valstybės e, tarsi neturi kažkokios tai e, teisinės pozicijos šio klausimu, nes neturi ir tų bepiločių skraidyklių. E, Na, o tos e, valstybės, kurios jas naudoja, paprastai naudoja ir stebėsenos e, skraidyklės, e, taip pat neretai teikia ir kažkokią tai žvalgybinę informaciją kitoms šalims, kurios pačios tų skraidyklių neturi, tačiau naudojasi tą informaciją. Ir čia štai ir galima išvelgti tuos galimus paramos atvejus ar naudojimos informacija atvejus. Dar vienas dalykas Dar viename straipsnėje buvo kalbama apie eksportą ir e, ten yra raginamos valstybės narės sugriešinti taisyklės šioje srityje. Na, o baigdama norėčiau pasakyti štai ką. E, pridėtinė vertė susijusi su tokiu tarybos sprendimu būtų tai, kad viskas būtų labiau formalizuota, tai būtų tam tikras saugiklis susijęs su teisės viršinybės principu. teisinė sistema būtų aiškesnė, pagerėtų keitimasis informacija tarp valstybių narių, tai darytų įtaką ir pačių tų operacijų teisėtumui, tai taip pat suteiktų daugiau aiškumo e, ir pozicija būtų labiau suderinta ir, manau, galėtų tapti puikia platforma prasmingoms diskusijoms tiek ir pačioje sąjungoje, Europos sąjungoje, tiek ir už jos ribų. ribų. Kalbant apie tas naujas grėsmės ir susidūrimą su jomis, svarbu nepamiršti ES vertybių, kuriomis privalome vadovautis. Grazie. <clears throat> Darei la parola ora al dottor Kolanowski per la sua intervento. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kovalovskijui. Dėkuoju, pirmininkė, už tai, kad pakvietėte dalyvauti šioje diskusijoje. matau, kad e, jūsų komitetas ir ICRC bendradarbiauja. Aš dabar kalbėsiu prancūziškai, kadangi yra tokia galimybė, jos neatsisakysiu. Taip, kaip kad jūs žanginėje savo kalboje sakėte, aš pabandysiu apžvelgti teisinį kontekstą e, ginkluotų skraidyklių srityje. Taip, e, egzistuoja teisės aktai, tačiau tie valstybiniai ar nevalstybiniai skraidyklių naudotojai e, nelabai tinkamai naudoja e, tuo, tas ginkluotas, tiksliau, tiksliau tuos teisės aktus. E, dažnai sakoma new tools, new rules, nauja įranga, naujos taisyklės. Iš esmės tai yra tik tai e, pretekstas siekiant sumažinti e, apsaugą aukų tų naujųjų, naujosios įrangos ir tai be jokios abejonės yra piknaudžiavimas, su kuriuo negalima sutikti. E, tarptautinė teisė numato e, sąlygas, kuriomis galima naudoti skraidyklės ir be jokios abejonės tai priklauso nuo konkrečios situacijos. Yra dviejų tipų situacijos. Visų pirma, ginkluoto konflikto situacija ir nekonflikto situacija pamatysite, kad e, ta antrojo tipo situacija, tiksliau jos situacijos yra dažniausiai pasitaikančios, bet ir labiausiai problematiškos. Pane Dorsi jau apibrėžė, kas yra ginkluotas konfliktas, aš prie to negryšiu. Taigi, tarptautinė humanitarnė teisė tokiu atveju yra taikoma. Ir e, tos e, neįlinės taisyklės bus pritaikyto šiuo atveju. Na, o neginkluoto konflikto atveju būtų tiesiog viešosios tvarkos užtikrinimo e, teisės aktai pritaikyti ir čia tiesiog tarptautinės teisės arba valstybių pačių e, standartai būtų pritaikyti. tarptautinėje humanitarinėje teisėje yra trys pagrindiniai principai kariniams operacijoms vykdant. Tai būtų atskirimas e, tų kovotojų nuo ne kovotojų, be jokios abejonės tikslas būtų kovotojai tokių operacijų. Proporcingumo principas toliau, ta šalutinė žala negali būti didesnė už e, karinių operacijų gaunamą naudą ir galiausiai atsargumo principas, pagal kurį operacijos vadovas turi imtis visų reikalingų priemonių tam, kad tiksliau planuojant ir įgyvendinant operacijas. Taigi skraidyklės gali būti panaudotos tam, kad geriau būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės, pavyzdžiui Todėl, kad skraidyklės, pavyzdžiui, mažesnių greičių, e, lėčiau skraido ir neturi pilotų, taigi čia nėra rizikos žmogui. Tačiau, kai e, neginkluoto konflikto situacija yra tai, e, teisinės e, taisyklės yra, tiksliau, teisinis kontekstas yra mažiau palankus e, skraidyklių e, naudojimui. Kaip žinia, tų e, mirtinų ginkluotų skraidyklių panaudojimas yra tik tai toks jau kaip paskutinėme etape nu, gali būti leidžiamas, jeigu yra išbandytos visos kitos priemonės, pavyzdžiui, areštas ar kiti, kitos priemonės. Nes skraidyklės gali sužeisti arba žudyti pagal žmogaus teisų taisyklės tas, ta mirtina jėga gali būti naudojama tik tai tuo atveju, kai grėsia, pavyzdžiui, didelių e, nusikalt, did, dideli nusikaltimai arba, pavyzdžiui, sužalojimas žmo, e, žmonių gali atsitikti. Na ir dar labai svarbus yra proporcingumo principas žmogaus teisėse. Jis čia šiek tiek skiriasi nuo tarptautinės humanitarnės teisės, kur e, svarbiausia yra šaltinės žalos įvertinimas. Na, o čia jau būtų rizika konkretaus asmens keliama, lyginant su um, e, jo keliama uh, grėsmę. Taigi, neginkluoto konflikto atveju ginkluotų skraidyklių naudojimas yra labiausiai problematiškas. Būtent čia matome, kad labai retais atvejais teisinių požiūrių yra leidžiama naudoti ginkluotas skraidyklės. Taigi šiandien, kaip sakant, demokratiškėja, plinta vis plačiau e, tos skraidyklės ir dabar štai ES galvoja apie didesnės, didesnius karinius pajėgumus. Taigi reikia gal, gal čia galbūt priminti taikytinas taisyklės ir kokia būtų diskrecijos laisvė, pavyzdžiui, ta grėsmės, e, tas grėsmės apibrėžimas, apie kurį kalbėjo ponė Dorsi, čia būtų puikus pavyzdys. Taigi, ne ginkluoto konflikto situacijoje e, problemas kyla. E, pavyzdžiui, kovojant su terorizmu, skraidyklių operatoriai naudoja tas skraidyklės, pavyzdžiui, siekiant sukelti žalos civiliams arba neciviliams asmenims. Pone Dorsi jau minėjo pasiekmes tokių antskridžių. Na ir dabar e, siekdamos apeiti e, šią problemą, kai kurios e, šalis, valstybės paskelbė tą pasaulinį karą su terorizmu. Ir kaip žinia, dėl to atsiranda pavojaus, pavojus. pavojus humanitarinė teisė yra taikoma tik tai ginkluotų e, konfliktų atveju. Taigi čia tik tai išskirtinėmis, išimtinėmis situacijomis e, galima naudoti tas skraidyklės. Ir tai būtų jau tik tai paskutinėme etape. Ir e, ta šalutinė žala čia atsiranda. Taigi, jeigu mes jau pritartume tam pasauliniam karui su terorizmu, jeigu tą principą taikytume, tai reikštų, kad galima naudoti ir žudyti dronais, tiksliau skraidyklėmis, bet kur. Be jokios e, abejonės tokios teorijos pasiekėjai e, pritartų skraidyklių naudojimui, pavyzdžiui, e, viduriniuose rytuose ar kažkur tai Afrikoje. E, o ne, tarkime, kažkur tai vakaruose, vakarų šalių ligoninėje. Taigi skraidyklių reglamentavimas, ginkluotų skraidyklių reglamentavimas yra labai puikus dalykas, taigi reikėtų galbūt priminti, prisiminti tas taikytinas taisyklės, kurios dažnai yra pamirštamos. Reikia galbūt nustatyti, kokiame kontekste, kokioje situacijoje galima ar negalima naudoti skraidyklės. Ir čia iš patirties matome, kad labai svarbu yra taisyklės nustatyti dar iki kylant, e, pavyzdžiui, aukom, iki atsirandant aukoms, nes po to, kai jau e, kažkoks tai įvykis nutinka, tai tada e, prasideda skirtingų stovyklų kova. Taigi 14 metų vasario 27, 27 dienos rezoliucija, mano manimu, yra labai geras e, žingsnis, tiksliau, puikus žingsnis į priekį šioje srityje. Pirmininkas, ačiū. Ačiū ponui Kolanovskijui. Na, o dabar išklausysime ponios Lene Lindholt, Hove Ritveld yra iš išorės veiksmų e, tarnybos, konvencinių ginklų e, skyriaus, nusiginklavimo, neplatinimo ir ginklų eksporto kontrolės departamente. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte Europos išorės veiksmų tarnybą jūsų susitikimą šiandien. Taip pat labai vertiname jūsų ekspertų darbą. Mes skaitėme pateiktus dokumentus, mums, mums ši tema labai domina ir mes toliau nagrinėsime dokumentus, ši tema yra labai sudėtinga. Tai nebus paskutinis kartas, kai mes peržiūrime jūsų dokumentus. Nenoriu labai išsiplėsti, tačiau, manau, svarbu paminėti yra štai ką. Nepilotuojamų orlaivių technologija jau yra čia, ji niekur nedings, ji toliau bus e, vystoma ir todėl šią temą toliau turime kalbėti. Mes nesugebėsime uždrausti orlaivių naudojimo ir uh, Ir žinoma, ir aš, man atrodo, kad žinoma, toks ir nėra jūsų tikslas, nei, nei toks nėra parlamento tikslas uždrausti orlaivius. Nepilotuojamų orlaivių technologija turi įvairių naudojimo galimybių. Jas karinėje srityje galima naudoti įvairi, Įvairiose srityse. ES taip pat naudoja nepilotuojamus orlaivius, tačiau norėčiau priminti, kad ES nepilotuojamus orlaivius naudoja skirtinai tik e, stebėsenai. E, jie buvo naudojami įvairiose misijose. Taip pat buvo naudojami šie orlaiviai um, sekant piratų operacijas ir taip pat uh, vykdant gelbėjimo operacijas. Tai buvo naudojama keliose operacijose, tokiuose kaip Sofija ir kitos. Nepilotuojami orlaiviai taip pat naudojami ir nekarinėje sferoje, tiek agrikultūroje, tiek stebėti du, dujotekius ir kitas infrastruktūras. E, šis klausimas svarbus ir todėl, kad ES yra labai svarbi ekonomika, tai yra didžiulė rinka, kurioje yra milijonai gyventojų. Mes esame atsakingi už 20, mums priklauso, mes sukuriame 25 procentus pasaulio BVP. Ir turint tai omenyje labai svarbu, ES yra svarbus ekonominis veikėjas pasaulinėme kontekste šios technologijos plėtojimas e, yra svarbus ir mes negalime jo palikti kitų tautų rankose. Ir tai nėra mūsų, geriaus, nėra mūsų interesas. Ir, kaip suprantu, jūs ir nesiekėte sustabdyti technologinės plėtros ar jos uždrausti. Tačiau norėčiau taip pat paminėti, kad yra daug skirtingų aspektų susijusių su nepilotuojamo orlaivių technologija. Kalbant apie kompetencijas, Mes daug kalbame apie pasaulio tvarką įvairias tarptautinę teisę. Mm, remiantis skirtingomis sutartimis yra skirtingos kompetencijos. Pavyzdžiui, komisija atsakinga už oro saugumą. Šis elementas taip pat labai svarbus, kalbant apie nepilotuojamus orlaivius. Europ tai ne tik Europos išorės veiksmų tarnybos kompetencijos klausimas. Žinoma, komisija jau e, žvelgia į visą tai, tačiau e, aptardami klausim, oro saugumo klausimus e, taip pat turite kreiptis ir į atitinkamas tarnybas. Patys nepilotuojami orlaiviai nėra ginklai, tačiau žinoma, tam tikros jų kategorijos gali būti naudojamos kaip ginklų e, gabenimo sistemos, tokių ginklų arba raketų gabenimo sistemos. Tai nėra naujas tarptautinės teisės klausimas. Manau, kad mums nereikia naujų tarptautinės teisės aktų, kaip jau minėjo uh, E, prieš tai kalbėjęs teisininkas, mes susidurėme su situacija, kai mums nereikia naujų teisės aktų, naujų sutarčių šioje srityje. Svarbu yra tai, kad e, nepilotuojami orlaiviai būtų naudojami vadovaujantis tarptautinę teisę. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, nesant bendros es pozicijos, nereiškia, kad mes šio klausimo neturime apskritai aptarti, nes egzistuoja tam tikri įstatymai ir reglamentai šioje srityje, kurių reikia laikytis. Tiesą sakant, Europos Sąjunga mm, pritarė daugeliu įžvalgų, kurios buvo patiktos Junktinių tautų mm, pranešėjo ataskaitoje. Reikia sukurti tarptautinę teisinę sistemą, kuri apimtų tarptautinę teisę, e, kuri yra naudoj, e, kuri, kuria remintis naudojami nepilotuojami orlaiviai. Tačiau e, reikia, tačiau žinoma, ne, ne visi teisiniai aspektai yra apibriešti. Todėl susidurėme su naujais iššūkiais, tokiais kaip terorizmas ir valstybės turėtų naudotis skaidrumo principais, e, jeigu jos pasitelkia nepilotuojamus orlaivius kovai su terorizmu, apie tai taip pat jau buvo kalbėta. Taip pat norėčiau paminėti, kad kalbant apie tarybos sprendimą, manau, kad bendroji es pozicija dėl ginklų eksporto. Tai jūs taip pat turbūt apie, šį, apie šį klausimą, iš šį klausimą atsižvelgėte, kai teikėte pasiūlymą. ES bendroji pozicija dėl ginklų eksporto yra svarbus kontrolės mechanizmas Ir bendroji, bendroji pozicija turėtų, nurody, turėtų teikti, kad valstybės narės turėtų atšaukti eksporto licencijas, jeigu yra rizika, kad karinė technika, kuri eksportuojama, bus naudojama mm, veiksmams, kurie grubiai pažeis tarptautinę humanitarinę teisę. Šis reglamentas jau galioja, jis yra labai svarbus, taigi uh, Dar kartą pabrėšiu, kad mes jau turime teisės aktų šioje srityje, mes nesame visiškai be jokių teisės aktų ar įstatymų. Mes vertiname jūsų šiandien surinktą susitikimą ir jūsų pateikta medžiaga yra labai svarbi, mes ją galime atsižvelgti. Ir paskutinis dalykas, kurį taip pat norėčiau paminėti įstatymų klausimų. Jūsų ekspertai jau minėjo, kad mes kalbame apie nepilotuojamas e, priemonės, nepilotuojamus įrenginius. Europos Sąjunga įstatymų srityje, apie kurią mes dabar kalbame ir čia, kai kalbame apie mirtinus ginklus, naujas technologijas, taigi pirmą kartą buvo pateikta bendra pozicija, e, buvo suorganizuota konferencija Ženevoje praeitais metais ir buvo sutarta dėl vieno dalyko, kalbant apie nepilotojimus orlaivius, kad reikėtų su, e, sukurti ekspertų grupę ir jungtinės tautos iki metų pabaigos pateiks ataskaitą. Ši ataskaita bus ne, ne apie nepilotuojamus orlaivius, tačiau tai, tai bus svarbus darbas ir uh, Ir mes jungtinėse tautose labai džiaugiamės e, gebėdami parengti minėtą ataskaitą. Taigi šitiek turėjau pasakyti. Ačiū uždėmesi. Grazie. È pur vero che siamo... Ačiū. Ci sarebbe molto da discutere rispetto alle cose che lei ha detto. Dėkojame. Kalbėtojams tikrai daug ką. ką galima aptarti čia. Pirmiausia, pavyzdžiui, dėl to, ar, reikalingi, nau, ar reikalingas naujas teisinis reglamentavimas. Dabar trys e, paprašė kalbėtojai pasisakyti. Pirma, ponė Lochbiller. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, autoriai už e, puikų, puikią studiją. Mes žaliųjų frakcijoje prašėme, kad būtų tokia studija atlikta ir jau seniai bandėme šį klausimą iškelti. Taigi labai gerai, kad dabar jau turime 14 metų parlamento rezoliuciją šioje srityje. E, rezoliucija yra prašoma bendrą poziciją nustatyti dėl e, nepilotuojamų skraidyklių e, naudojimo. Taigi labai gerai, kad turime tą rezoliuciją. Ir manau, kad jūsų rekomendacijos galbūt netgi prasiskins kelią ir taryboje, aš bent jau to tikiuosi. Nu dabar dėl išorės veiksmų e, tarnybos pasisakymo, tai jūs e, e, gavusi žodį tyrimo turinio neaptarėte. Mes dabar kalbame apie poreikį reglamentavimo kadangi jau dabar toks kaip ir seminaras vyksta, tai galbūt galėtumėte vėl pasisakyti ir pasakyti, kągi konkrečiai išorės veiksmų tarnyba daro. Ir pavyzdžiui, koks vyriausiosios įgaliotinės e, yra atsakas į parlamento prašymą. Taigi prisiminkime, kad rezoliucija 14 metais buvo parengta. E, galbūt reikėtų tai aptarti su valstybėmis narėmis ir ar tai yra daroma, o jeigu ne, tai kodėl? Ginkluotų skraidyklių naudojimas, e, kaip matome iš studijos, e, kelia labai daug e, moralinių, politinių ir teisinių klausimų. Štai yra kalbama apie skraidyklių naudojimą JAV, taip pat kovoje su terorizmu. Matome, kad vis daugiau vyriausybių Pavyzdžiui, Rusija, Kinija, Turkija pageidauja panašių programų. Be to, ne valstybiniai subjektai tokie kaip e, ISIS, Daesh e, turi e, galimybių, resursų tokius ginklus naudoti ir turėti, o tai mus neramina. Taigi, Dėl reglamentavimo, manau, kad dabar tas reglamentavimas yra reikalingesnis negu kad bet kada ir reikia skubiai e, jo, nes jau 14 metais tas pageidavimas buvo išsakytas. Manau, kad e, gerai, jog jūsų studijoje yra daromas ryšys su bendraja globalinė strategija, kurią mes turime ES. Labai gerai, kad tai yra siejama su e, tuo, kad gyvename dabar tokioje sistemoje, kur vis mažiau e, įstatymų viršenybė e, svarbesnė. Taigi, reikėtų, kad ES galėtų galbūt e, prisidėti prie formavimo globalios darbo tvarkės ar net lyderiauti ją atliekant. ES sprendimo šioje srityje nebuvimas gali privesti prie valstybių narių susiskaldimo ir vienybės nebuvimo. E, rengiant ES globalę strategiją, jūs čia labai teisingai pastebėjote kaip jūs sakėte, tarybos sprendimas, ko gero, strategiškai būtų svarbus ES. Jūs e, savo studijoje kalbate apie skaidrumą e, tokių programų ir lyginote štai pavyzdžiui su JAV, bet manau, kad mūsų valstybėse narėse to skaidrumo yra mažiau, kai naudojamos skraidyklės. Aš tikrai neginčiu jūsų rekomendacijų ir analizės. Jūs e, dabar sakote, kad yra du reikalavimai - skaidrumas ir atsakomybė. Tačiau turiu pakartoti, kad išorės veiksmų tarnybos ir e, išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiai galiotinė netrodo e, labai suinteresuoti tuo, kad taryba priimtų savo poziciją dėl ginkluotų skraidyklių. Na ir aš manau, kad e, labai greitai tas bendras nusiteikimas nepasikeis kardinaliai, juk nuo 2014 metų labai daug nebuvo padaryta. Taigi mums reikia galbūt bandyti prisitaikyti prie naujųjų technologijų plėtros. Galbūt greitai kalbėsime jau ne vien tik tai apie per atstumą kontroliuojamus, valdomus e, dronus, bet pavyzdžiui e, visiškai pusiau arba visiškai autonominės tas skraidyklės tokias. O čia jau tai galėtų sukelti dar daugiau klausimų. Be to mes parlamente. Manome, kad reikėtų įtraukti tą pastarąjį klausimą dėl pusiau arba pilnai autonominių skraidyklių, rengiant tarybos poziciją. Taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui komiteto už tai, kad buvo numatytas šis klausimas darbo tvarkė, kad dabar turime galimybę tai aptarti, diskutuoti apie tai. Jūs uh, sakėte, kad reikalinga nepriklausoma institucija Europos Sąjungoje, dėl, kuri, kuri, pavyzdžiui, priimtų sprendimus dėl nepilotuojamų skraidyklių naudojimo. Kaip Jūs įsivaizduojate tokią instituciją, ar čia būtų pilietinės visuomenės atstovai, joje dirbantis, ar tai būtų kažkokia tai valstybė, viešoji institucija? Be to, dar jūs sakėte, kad nacionalinio saugumo argumentas visą laiką gali būti naudojamas e, tam, kad skaidrumas būtų e, sumažinamas. Ir jūs taip pat minėjote teisės informaciją, tarptautinį principą. Kaip jūs praktiškai tai įsivaizduojate? Kaip e, dabar padaryti, kad saugumo argumentai nenusvertų, pavyzdžiui, skaidrumo Na ir dar klausimas e, išorės veiksmų tarnybai dėl atskaitomybės. Studijoje yra e, rekomenduojama, kad e, reikėtų numatyti ir kompensavimo ar skundų sistemas e, tiems, kurie nukentėjo yra nuo tokių e, skraidyklių naudojimo. E, Taigi norėčiau aš išgirsti iš EIVT, kaip būtų su tokios sistemos įgyvendinimu. Na ir dar ponui Kolanovskijui klausimas. Obamos administracijos darbo pabaigoje buvo bendra deklaracija pasirašyta ir e, jai kai kurie iš mūsų parlamento narių pritarė ją palaikė tiksliau. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti tokią deklaraciją, koks būtų jos vaidmuo čia. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, labai įdomus, jūs sakote savo studijoje, kad valstybės narės turi metinę ataskaitą teikti dėl nepilotuojamų skraidyklių, pavyzdžiui, dėl jų pozicijos šiuo atžvilgiu. Dėkoju. Dabar žodis poniai Manesku. Ačiū labai, ačiū iš jūsų pristatymas. Dėkoju abiems mūsų prelegentams, taip pat EIVT už pateiktus papildomus paaiškinimus. Mes visi žinome, kad ES jau turi tokią bendrą poziciją dėl tų ginkluotų orlaivių, bepiločių orlaivių naudojimo. E, ta pozicija atsispindėjo ir Europos parlamento parengtose rezoliucijose bei kitose, ponios Mogerini, pavyzdžiui, pranešimuose ar pono Tusko pasisakymuose. Na ir iš esmės mes sutarėme, kad reikia tos bendros pozicijos ir norime judėti tą linkmę. Tai yra geras dalykas. Bet to Europos išorės veiksmų tarnyba pateikė papildomų paaiškinimų. Kalbėjo apie tai, kad yra valstybių narių, kurios Mm, na, valstybės narės apskritai nesinaudoja tais e, ginkluotais orlaiviais, tik civiliniais ar stebėsenos tikslais tai yra daroma. Tačiau, nepaisant to, vis tiek reikėtų e, tam tikrų taisyklių, tam tikro reguliavimo susijusio su eksportu. Ir manau, kad tą klausimą reikėtų spręsti gana skubiai, nes tai yra itin aktuolus klausimas pasauliniu lygmeniu. Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ar tai jūsų nuomonė būtų įmanoma pagal dabartinę sutartį? atsižvelgianti tai, kad yra valstybių narių, kurios kartais prieštarauja tam dėl subsidiarumo principo, pavyzdžiui, ar dėl kitų priežasčių. Bet kalbant apie dabar galiojančią sutartį, norėčiau jūsų paklausti, mm, kaip reikėtų spręsti šią situaciją. Galbūt reikėtų kažkokių pasikeitimų, Dar kila klausimas ir dėl trečiųjų šalių. Na, tarkime, ES situacija yra gana ideali, tobula, mes visi esame sustarę nenaudoti tų ginkluotų bepiločių orlaivių. O jeigu jau būtų nuspręsta tai daryti, būtų laikomas ir tarptautinių teisės aktų. Tačiau kaip yra su trečiosiomis šalimis? Kolegos jau pateikė tam tikrų pavyzdžių. Norėčiau paklausti, ar ES turi kažkokių tai galimybių sustabdyti tas trečiasias šalis nuo tų ginkluotų orlaivių naudojimo ar ne? Na, neužtenka vien tik patiems elgtis teisingai. E, kokias mes kaip ES turime galimybės turiuomenį ir tarybą, ir parlamentą, ir komisiją, kokias mes turime galimybės sustabdyti trečiasią šalis nuo tokių e, ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo. Ačiū. Ponas Permui, prašau. Dėkuoju komitetui už šios darbo grupės posėdžio su organizavimą. Labai gerai, kad kalbama apie ginkluotas skraidyklės, nes šie ginklai vis plačiau ir plačiau bus naudojami ateityje ir praktiškai ginkluotosios pajėgos tiek taktinėje srityje, tiek pagalbos personalui ar logistikoje srityje, e, tiek e, taikinių nustatymo srityje ir kitose srityse yra vis plačiau naudojami. Ir dabar praktiškai net ir e, GPS sistemą numatyta patobulinti dronų pagalba. Tačiau, kaip kad sakė ekspertai, šią sistemą reikia griežtai reglamentuoti. Ir turi būti atskirimo, proporcingumo principai, pavyzdžiui, naudojami. Na, o mane neramina tai, kad tokios skraidyklės yra numatytos kovoje su terorizmu, tiksliau kovo su terorizmu teisės aktuose. Ir tai yra daroma trečių šalių teritorijoje. Pavyzdžiui, kai kurie iš mūsų sąjungų, kaip, sąjungininkų kaip JAV tai daro ir ko gero reikėtų tai taipogi reglamentuoti. Dabar aš norėčiau paklausti, ar yra ES šalių, kurios uh, naudoja skraidyklės panašiai a, um, negarbingai veiklai. Ir ar JAV naudoja ES bazes tam, kad e, būtų antpoliai skraidyklėmis e, a, rengiami. Ar yra turima informacijos, pavyzdžiui, kad tokios uh, sistemos yra naudojamos. Be to, dar noriu pasakyti, kad reikia bendrosios pozicijos dėl e, skraidyklių naudojimo. Čia neskaitant Ženevos konvencijos ir tarptautinės e, humanitarnės teisės principų. Dėkoju. Manau, kad e, šis klausimas labai svarbus Ir tikrai galima būtų galbūt tą poziciją e, sukonkretizuoti jau ir galbūt galima daugia šalių pagrindų tai padaryti. Dabar keletą pastabų norėčiau užsakyti. Prieš dvi savaitės parlamentas Marti pranešimą patvirtino, tiksliau labai svarbų pranešimą. Jame kalbama apie etikos principus robotų naudojimo srityje. Tai yra labai svarbus pranešimas, galbūt reikėtų per šią prizmę į tai žiūrėti. Juk čia reikėtų pagalvoti apie galimybę, pavyzdžiui, kreiptis į teismą dėl tokių veiksmų kompensacijas. Na ir dar kitas dalykas - ne valstybiniai tie subjektai. Ir jie tampa šioje srityje vis svarbesni. Tokie subjektai naudoja visiškai tokius nemoralius ginklus, e, kurie netitinka jokių teisinių standartų ir kaip mes galėtume šį klausimą įtraukti į darbo atvarkę. Na ir galiausiai paskutinis dalykas. Daug skraidyklių yra naudojama ir kitais tikslais, pavyzdžiui, prekybiniais tikslais arba stebėjimo tikslais. Tikriausiai žinote, kad ir kitų tokių prekių, produktų, kurie naudojami ne pagal paskirtį. Taigi labai sudėtinga yra atskirti tą naudojimą pagal paskirtį ir ne pagal paskirtį. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Taigi, dėkoju už klausimus. Na, o aš dabar trumpai štai ką pasakysiu. Suteiksiu žodį poniai Ritveld tam, kad ji atsakytų į ponios Lochbiller klausimus, na, o po to vėl suteiksiu žodį mūsų svečiams. Taigi prašom dvi minutės jums. Thank you very much. Ačiū labai. Ačiū už visus tikrai įdomius klausimus ir komentarus, kurie buvo pateikti. Kai kurie iš jų buvo skirti būtent mūsų Europos išorės veiksmų tarnybai. Na, akivaizdu, kad bent jau kol kas yra sudėtinga rasti visišką bendrą sutarimą tarp valstybių narių šiais klausimais. Taip, suprantu, kad EIVT turimtis kažkokios tai iniciatyvos. Aš taip pat pasižymėjau, kad kai kurie šio komiteto nariai mano, jog mes turėtume tai padaryti. Be abejo, aš perduosiu tai kolegoms. Taip pat paminėsiu, kad anksčiau jų vestė parengė rezoliuciją. Tad akivaizdu, kad jums tai yra aktualus klausimas, jis yra gana aukštai įsitaisęs jūsų darbo atvarkėje. Tad tikrai visą tą informaciją perduosiu. Tačiau dėl tų klausimų, kurie nėra ES kompetencija, mm, yra labiau valstybių narių kompetencija, na, mm, nelabai ką galiu šiandieną komentuoti. Tačiau, mano nuomonė, kaip jau sakiau, diskusijos tikrai svarbios. Reikėtų apie tai kalbėti ES e, lygmenių. Ir nebejotinai EIVT stengsis iš visų jėgų. Bet to ir šiandieną ne šiaip jau čia atvykome, buvo įdomu išgirsti ir informacijos apie kitus elementus, pavyzdžiui, tuos robotus žudikus. Nebejoju, kad apie tai bus diskutuojama ir mm, jungtinėse tautose kai bus kalbama apie tuos e, specialius, e, apie konvenciją dėl tam tikrų įprastinių ginklų. Na ir e, panė Lokbilė ar teiravosi, ar reikėtų kažkokių naujų teisės aktų, tartutinių teisės aktų, siekiant geresnės apsaugos. Na, čia šiuo atveju galbūt į tai galėtų sureaguoti teisės ekspertai. Nes nežinau, greičiausiai ne man tas klausimas buvo skirtas. Ačiū. Taip. Kalbant apie šį tyrimą e, ir apie e, ginkluotų orlaivių naudojimą, bei bendrą es poziciją. Parlamento sprendimas yra toks, kad reikėtų imtis darbo šioje srityje ir taip pat irime yra sakoma, kad jeigu kažkam yra pakenkiama, kad žmogus yra sužeidžiamas arba e, kažkas žūna e, naudojant tokį ginkluotą nepilotuojamą orlaivį, tada e, toks asmo arba jo šeimos nariai turi teisę e, kad būtų užtikrintas teisingumas ir būtų išmokėta kompensacija. Ačiū, ačiū už klausimo patikslinimą. Dabar į tai negalėsiu atsakyti, tačiau tikiuosi, kad galėsiu atsakymą vėliau pateikti, kai pasigilinsiu į situaciją. Ačiū labai. Norėčiau pasakyti štai ką. Labai svarbu, kad tyrimai, išvados būtų tikslus, jau kalbame apie bendrą saugumo ir gynybos politiką ES, tai yra labai svarbis rytis. Ir kalbant apie bepiločius orlaivius, čia teisinis kontekstas yra itin svarbus. Tačiau šiandieną kviečiau koncentruotis būtent į šios ryties specifiką ir jeigu kiekviena valstybė narė pradės vadovautis uh, E, savo principais, tai tikrai sukels problemų. Tad tikrai tai yra gana skubus klausimas, reikia kažkaip reaguoti, tai reikia ir tam tikrų išvadų. Dabar duosiu, e, suteiksiu žodį mūsų svečiams, galiu skirti jums po penkias minutės. Panas Kolonovskis, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju taip pat e, pasisakiusiems. Galbūt pabandysiu sugrupuoti klausimus, nes kai kurie elementai kartojasi. Aš e, su pritarčiau EIVT atstoviai. Ji sako, kad e, nepilotuojami porlaiviai, skraidyklės kaip po tokios nėra problematiškos. Problema kyla dėl jų naudojimo pobūdžio. Galime, pavyzdžiui, karo nusikaltimus atlikti ir su virtuviniais peiliais. Taigi, situacija būtų tokia. Na, o dabar dėl uh, teisinio reglamentavimo. Mes turime tarptautinės teisės taisyklių, turime ir žmogaus teisų principų, ir tarptautinės teisės principų, kurie vis dėlto galiojantis yra. Aš vis dėlto esu įsitikinęs, kad jeigu mes dabar nau, tas taisyklės išplėsti bandysime, jeigu naujas taisyklės bandysime priimti, tai e, gali nutikti taip, kad standartai bus šiek tiek žemesni apsaugos tokių taisyklių. Taigi reikia galbūt e, labiau kalbėti apie tai, kad egzistuoja teisiniai principai jau dabar, negalima jų pamiršti reikia juos prisiminti. Ir taip tikrai e, teisinės e, nuostatos yra kartais šiek tiek aptakios, nekonkrečios, todėl ES tikslas turėtų būti tų kontūrų nustatymas. Pavyzdžiui, kas dėl geografinio aspekto buvo paminėta ekstrateritorialinės, trečiosiose šalyje vykstančios antiteroristinės operacijos. Taip, čia reikia teisinio reglamentavimo taip pat. E, taigi darbo turime šioje srityje. Na, o dabar dėl eksporto kontrolės. Čia reikėtų pabrėžti, kad ES jau daug ką padarė. 98 metais buvo e, Elgesio kodeksas e, ginklų prekybos srityje. Tai buvo padaryta Junktiniai karalystiai pirmininkaujant. 2008 metais jau privalomi tie principai tapo patvirtinus naujas e, rekomendacijas. Ir štai, pavyzdžiui, turi būti dabar tokie eksporto suntos tokios tikrinamos prieš e, siunčiant e, siuntas. Tačiau problemų gali kilti nacionaliniu lygiu įgyvendinant tas taisyklės, nes tikrai matome, kad kartais gana atsainiai yra žiūrima į e, žmogaus teisų principų laikymas arba, pavyzdžiui, tartautinės humanitarnės e, teisės principus. Tais atvejais, kai, tarkime, finansiškai apsimoka e, tas ginklus eksportuoti. Na, o dabar dėl Obamos administracijos deklaracijos. Taip, jo dviejų kadencijų metu labai smarkiai išaugo nepilotuojamų orlaivių naudojimas, taigi faktai reikiami yra, na, deklaracijos yra politinio pobūdžio, be jokios abejonės. Jeigu politika sektų e, koja kojant žingsnis žingsnį su naujovių atsiradimu, tai būtų gerai, bet man atrodo, kad kol kas dar taip nėra. Dabar žodis poniai Dorsi. Ačiū už jūsų komentarus ir pastabas. Ir ačiū taip pat už EIVT atstovės pasakymą ir taip pat Kolonovskio. Labai svarbus buvo iškelti klausimai ir manau, kad daugeliu atveju tie klausimai susijęs su teisiniais aspektais, tačiau taip pat susiję ir pol su politinė valia. Uh, Taigi, čia kalbant apie politinius klausimus, jau aš nesu ekspertė. Šiame kambaryje yra asmenų, kurie turėtų perimti tuos klausimus susijusius su politinė valia. O kalbant apie šio klausimo skubą, visi supranta, kad mes turime jį aptarti. Mes ne, nesu, nera, neradę bendro sutarimo, nepriemė bendros pozicijos dėl nepilotojimo orlaivių naudojimo karinėse, karinėse operacijose. Mes rizikuojame, kad atsiras fragmentacija ir vėliau ji sukels dar didesnių problemų ateityje naudojant nepilotojimo orlaivių technologijas Čia taip pat e, čia susijusi ir tų minėtų robotų žudikų tema arba autonominių e, ginklų sistemos. Mums reikia reglamentavimo ir jau kaip buvo minėta ne vieną kartą, nepilotuojami orlaiviai yra čia ir dabar, jie jau yra naudojami įvairių valstybių, žinoma, skirtingose srityse ir e, jų platinimas toliau tęsis, todėl mes turime ir yra svarbu, kad yra imamasi veiksmų tam, kad būtų e, sukurta bendra pozicija Europos Sąjungoje. O grįžtant prie bendros strategijos, gyvename egzistencinės krizės laiku. Tačiau taip pat tai yra nepaprastų galimybių laikas Europos Sąjungai. Pirmininkas Tuskas sakė, kad mes tik susivienyje uh, esame stiprus ir todėl siekdami sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, suteikti didesnį aiškumą šioje teisinėje sistemoje, manau, kad mes mm, turime atskirti nepilotojimus orlaivius nuo kitų ginklų, nes nepilotuojami orlaiviai yra gana kompleksiški ir ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas kai kuriais atvejais um, yra naudingas ir nebe, nereikia naudoti kitų ginklų. Jų panaudojimas yra taip pat labai platus. Todėl labai svarbu suprasti, kad nepilotuojami orlaiviai skiriasi nuo kitų technologijų ir kitų ginklų. Norint, taigi, norėdama apibendrinti, norėčiau paminėti, kad lengviau reglamentuoti arba kritikuoti kitų elgesį. Jeigu mes sugebėsime priimti bendrą poziciją, tuomet bus daug lengviau bendrauti su kitomis šalimis ar kitais veikėjais, kurie yra už sąjungos ribų. Svarbu yra laikytis pragmatinės pozicijos saugumo e, politikos srityje. Dėl mano ataskaitos, kalbant apie priežiūros instituciją ir mano nuomonę šio klausimu, manau, kad čia taip pat yra daugybė galimybių. Ir čia vėlgi Europos parlamento vaidmuo svarbus galėtų tai būti ar kaip priežiūros e, institucija. Nežinau, a, kaip. Ar būtų naudinga, kad valstybės narės pateiktų ataskaitas apie nepilotojimų orlaivių naudojimą? Uh, Tačiau tai taip pat susijęs su skaidrumo klausimu, tai kad valstybės narės naudojasi nepilotuojamais orlaiviais, taip pat kad jos bendradarbiavo tarpusavyje nepilotuojamų orlaivių naudojame. Taigi mes kalbame ne tik apie patį naudojimą, nes ne visos valstybės narės tai daro, tačiau kai kurios padeda arba netiesiogiai prisideda prie ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo. Mes turime apžvelgti tai, kas vyksta dabar ir um, turėtų vykti įvairios diskusijos. Svarbu, kaip valstybės narės supranta teisės sistemą ir kaip jie interpretuoja. Be bendro, bendros pozicijos yra sunku šią sistemą reguliuoti. Ir pabaigoje galbūt būtų naudinga pateikti rekomendaciją šio klausimo. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir taip pat jums už parengtą pranešimą. Jūsų įnašas yra labai svarbus ir mes toliau dirbsime šioje srityje ir toliau prašysime jūsų pagalbos. Mes tikrai priemėme jūsų žinutę, kad mes turime savo darbą toliau dirbti ir skubiau priimti sprendimus ateityje. Taigi dar kartą ačiū.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 Grazie. Bene, iniziamo questo scambio di opinioni. Siūlau pradėti diskusiją, kadangi jau visi svečiai susirinko, tai tada kalbėsime apie žmogaus teisų situaciją Bolivijoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų darbui ir seksualinis smurtas prieš vaikus Latino Amerikoje. Tokiems klausimams. Pakomitetis siūs delegaciją į Boliviją balandžio mėnesį. Šiuo metu kol kas dar deriname detalės e, tai misijai, tačiau mūsų pagrindinis tikslas pakomitečio vizito yra ištirti žmogaus teisų situaciją šioje šalyje. Manau, kad tiksliau atrodo, kad e, yra numatyta, jog su vyriausybės, ministerijų atstovais bus susitinkama vizito metu, taipogi su žmogaus teisų gynėjais, su parlamentarais, su NVO, moterų kovojančių prieš vaikų darbą organizacijų atstovais, bei taip pat jungtinių tautų agentūrų ir nevyriausybinių organizacijų veikiančių Bolivijoje atstovais. Be to, dar yra numatyti apsilankimai ir kalėjimuose. Ir čia mm, šio vizito metu dar bus lankomasi ir specialiame centre, kuris yra pastatytas e, pagal Europ, už ES pinigus ir jame yra uh, apgyvendamos nukentėjusios moteris. Pona Makaja, ponas Konstant iš Londono plėtros instituto. Manfred Liebel, sociologas iš e, tarptautinių studijų e, apie vaikų ir jaunimo, vaikų ir jaunimo klausimais atstovas, toliau dar ponas Jose Ramirez ir ponas Jean-Pierre Bou. Taigi po kelias minutės skirsiu visiems, po dešimt minučių, dabar pon, žodis poniai Natalijai Alonso. I'll try to be brief, um, so we have... Ačiū labai už suteiktą galimybę pasisakyti. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kad liktų laiko visiems pasidalinti nuomonėmis. Aš pristatau Oxfam poziciją dėl situacijos Bolivijoje. Ir tų pagrindinius klausimus norėčiau pristatyti visų pirma. Smurtas prieš moteris ir čia buvių bendruomenių teisės. Bei tai, e, kokia įtaka yra daroma joms. Na, pradėsiu nuo smurto prieš moteris. Kalbant apie bendrą kontekstą, atlikti tyrimai rodo, kad 44 procentai moterų Bolivijoje susiduria su psichologiniu smurtu, 26 procentai susiduria su fiziniu smurtu, o 15 procentų su lytiniu smurtu yra susidūrusios. Bet vien praeisiais metais buvo daugiau nei 44 tūkstančiai atvejų, kai buvo tyriamas smurtas prieš moteris, tai buvo įvykdyti tokie nusikaltimai. Ir akivaizdžiai matyti, kad e, moteris iš čia buvių bendruomenių dažniau tampa tokių nusikaltimų aukomis. Na ir kokia yra teisinė sistema. Turiu pasakyti, kad Bolivija yra gana pažangi. Ten visai neseniai, 12 ir 13 metais buvo e, pa, pa, patvirtinti du nauji teisės aktai, 348 ir 242. Pirmasis yra skirtas a, apsaugos nuo Um, politinio persekiojimo užtikrinimui. Jis svarbus yra ne tik um, namų ūkiuose, tačiau ir politinėme kontekste. Na ir dabar nekalbėsiu išsamiau apie tos teisės aktus, tačiau norėčiau trumpai pakomentuoti, kad Oxfam atliko savo tyriamąją analizę Teisėjai kuros vėjai, sulaužyti pažadai, toks jos pavadinimas. Ir antrojoje tyrimo dalyje yra kalbama apie spragas susijusias su teisėkuros sistemomis septyniose šalise. Čia tą tyrimą kaip tik turiu su savimi. Ir kolegos taip pat yra parengę ir kopijų, kurias galėčiau išplatinti. Ta ten yra septynios šalis aptariamos ir Bolivija yra viena iš jų. Tik kovo mėnesį buvo paskelbta ši ataskaita. Na ir akivaizdu yra vienas dalykas. Teisės aktų tarsi netrūksta, jie egzistuoja, tačiau problemų kyla su įgyvendinimu. Ir iš esmės savo ataskaitoje išsiaiškinome štai ką. Yra trys pagrindinės spragų rūšys susijusios su įgyvendinimu. Visų pirma, tie asmenys, kurie yra atsakingi už teisės aktų įgyvendinimą, mm, nesivadovauja tomis procedūromis, kurios yra numatytos teisės aktuose Ir yra tikrai nemažų trūkumų susijusių su tuo, kaip yra mm, tvarkomi moterų skundai. Na, įsivaizduokime, būna tokia atveju, kai moteris praneša apie smurto atvejus ir tada jos turi aktyviai dalyvauti bylos tyrime. Tai yra labai neįprasta, nes jos kaip aukos turėtų būti saugomos. Taip pat yra ir nemažai trūkumų susijusių su infrastruktūra, nu, paslaugų infrastruktūra. Žinome, kad Bolivijoje tik 30 procentų savivaldybių turi uh, specialias prieglaudas moteriams, nuskrustoms moteriams. Tad jeigu neturite kur patalpinti tų moterų, kaip jų apginti, naivu tikėtis, kad procesas bus sąžiningas. Dar vienas dalykas susijęs su tuo, kaip elgiamasi su moterimis, kalbant apie prieigą prie teis, teisės saugos paslaugų. Neretai ne viskas yra atliekama sąžiningai ir Kalbant konkrečiai apie Bolivijos atvejį, būtų galima paklausti savęs, kaip tas problemas būtų galima spręsti, tačiau e, apie tai mes kalbame pačioje ataskaitoje ir tiesiog noriu pabrėžti, kad tarsi teisės aktai yra, tačiau su įgyvendinimu kyla problemų. Dar viena problema yra teisinis kontekstas, tai yra labai svarbu, tačiau tai nėra vienintelis sprendimas. Dar vienas svarbus dalykas yra socialinės normos. Pateiksiu vieną pavyzdį. Ar galėtumėte atspėti, kiek daug e, jaunų žmonių, jaunesnių nei 25 metų amžiaus, pažįsta kažką savo aplinkoje, kas kenčia nuo smurto? Ar yra norinčių spėti, kiek daug jaunų žmonių e, savo aplinkoje e, turi pažįstamų kenčiančių nuo smurto? Tai yra 9 iš 10 tokių žmonių. Ir čia aš turiu minėti būtent jaunimą, jaunąją kartą. Na ir įdomu yra štai kas. Net jeigu smurtas yra gana paplitęs, tačiau dauguma vis viena yra linkę susilaikyti, nesikišti, sako, kad tai yra privataus gyvenimo aspektai. Vis dėlto 85 procentai jaunimo būtų pasirengę kažko tai imtis Ir e, iš ties šiuo atžvilgiu Bolivija yra tarp pirmaujančių e, Pietų Amerikoje šalių. Buvo pradėta ir speciali kampanija Aktua, tai yra Act, veikite. Ir jos metu buvo kalbama, kaip kiekvienas iš paprastų žmonių gali imtis veiksmų, ką gali tas paprastas žmogus padaryti, kokių veiksmų imtis. Kalbant apie smurtą artimiausioje aplinkoje, E, tarp draugų, e, artimųjų ir taip toliau. Ir e, ši kampanija buvo pradėta, bandoma mobilizuoti žmonės socialinės žiniasklaidos pagalba. Ir viskas tikrai neblogai veikia. Ir kai kalbama apie smurtą, kalbama ne vien tik apie fizinį smurtą, apie tai, kad, pavyzdžiui, mušama moteris ar mergina, Smurtas gali būti ir, pavyzdžiui, kontroliavimas. Kontroliavimas, su kuo tu gali kalbėtis telefonu ar ką tu gali apsirengti. Ir tai tikrai yra tokia kasdienybė moterų susijusi su jų teisų varžymu. Dabar norėčiau pereiti prie kito klausimo, kurį minėjau, tai yra čia buvių teisės. Ir taip pat gamtiniai ištekliai bus paminėti. Kalbant apie mm, Bolivijos vyriausybės plėtros planą, Daug dėmesio yra skiriama Bolivijos potencialo išnaudojimui bei pažabojimui, taip pat energijos gamybai. Ir kaip žinome iš savo ilgalaikės patirties, e, dirbdami su tokiais projektais, žinome, kad E, kyla nemažai problemų kalbant apie vietos bendruomenės bei vykdomus projektus. Na ir Oxfam e, be abejo palaiko vyriausybės įsipareigojimą e, organizuoti realias konsultacijas su bendruomenėmis, norint įvertinti realią padėtį, tačiau be abejo čia gali kilti ir interesų konfliktų. Na ir šiame kontekste taip pat norėčiau paminėti dar vieną priemonę, kurią naudojame praktikoje. Tai yra socialinės aplinkosauginės stebėsenos priemonę, kuri yra susijusi su socialinė kontrole. E, Ta priemonė yra įgyvendinama žmonių, jis skirta žmonėms ir sudaro galimybę bendruomenėms dalyvauti, e, rūpinti savo aplinką, teritoriją, na ir ko būtų galima tuo pasiekti. Tai yra tokia sistematiška metodologija, kuri padeda užfiks, užfiksuoti mm, įrodymų susijusių su kažkokiais tai neigiamais poveikiais, e, kurie, kurie daromi bendruomenių aplinkai. Tai e, yra konkretus faktai užfiksuojami, kaip procesai daro įtaką tų bendruomenių geroviai Ir tada galima mm, mažinti tą neįgiamą poveikį. Ir kalbant apie tokios metodologijos įgyvendinimą, reikia stiprinti infrastruktūrą, reikia be abejo kuo intensyvesnės politinės valios, atitinkamų priemonių, taip pat ir teisinio pripažinimo susijusio su tuo, kaip tokia priemonė galėtų padėti siekti pažangos bei plėtros visų atžvilgių. Na, o baigti norėčiau e, tokiamis svarbiausiamis, pagrindinėmis žiniomis, apibendrinsiu tai, ką pasakiau. Kalbant apie smurtą prieš moteris, dvi pagrindinės žinios būtų štai kokios. Na, beje, žinau, kad e, parlamento nariai vyks į Boliviją artimiausių metų ir norėčiau du dalykus pasakyti. Mes raginame mm, vyriausybę nustatyti specialų perspėjimo mechanizmą, e, kalbant apie mm, smurtą prieš moteris. Ir žinau, kad buvo sukurtas tarp ministerinis komitetas skirtas spręsti šias problemas. Labai to džiaugiamės. Tačiau be abejo norėtume, kad ta priemonė būtų tinkamai finansuojama, būtų suteikti reikalingi ištekliai įgyvendinti e, tai, ko norima pasiekti. Bet, kaip minėjau, pagrindinis e, dalykas būtų paragintis kurti tą sistemą susijusią su perspėjimais, taip pat kalbant apie tą kampaniją susijusią su socialinėmis normomis, tai yra susiję būtent su tais socialiniais aspektais, su tuo, kas konkrečiai yra smurtas, o kalbant apie mm, čia buvių teisės, Mes norėtume, kad būtų įgyvendinti įsipareigojimai tinkamai konsultuotis su vietinėmis bendruomenėmis, vietinėmis bendruomenėmis su čiabuvių bendruomenėmis, kad būtų mm, tinkamai informuotas sutikimas duodamas ir kad būtų naudojama ta socialinė stebėsenos priemonė, kurią minėjau, kad ji taptų realiu, re, re, realiu instrumentu čiabuvių ir bendruomenių rankose. Ačiū labai. Dabar norėčiau suteikti žodį e, daktarui Bustenui. Daktarui Bustenai, Jelkiai Busten. Aš pratęsiu jau pradėtą temą, tačiau daugiausia dėmesio skirsiu e, smurtui prieš nepilnamečius įvairiose Latino Amerikos šalyse, įskaitant Boliviją tačiau taip pat Kolumbija, Ekvadoras, Paragvajus, Peru. Šiuose šalise taip pat, šios šalis taip pat bus mano pranešimo dalis. Daugiausia dėmesio skirsiu Bolivijai savo pranešimo metu. Kalbant apie duomenis, duomenų yra gana mažai. Uh, E, seksualinio smurto prieš nepilnamečius Latino Amerikoje apskritai. Taip yra dėl to, kad labai mažai yra pranešama apie tokius atvejus ir taip pat labai menkai jie yra fiksuojami. Tai didelė problema. E, seksualinis smurtas prieš nepilnamečius dažnai yra nuslepiamas bendruomenių. Ir dažnai e, nusikalteliai yra pasitikėjimo asmenys, tai gali būti e, šeimos nariai, kaimynai, mokytojai, religinių bendruomenių nariai ir tai e, šias problemas dar labiau paslepia. Ir tai dėl to padaro vaikus dar labiau pažeidžiamus seksualiniam smurtui. Kad susidary, galėtume susidaryti vaizdą šios problemos mastą. E, Peru buvo atlikta apklausa prieš keletą metų ir vienas iš penk, viena iš penkių moterų patiria seksualinį smurtą iki 15 metų amžiaus. Panašiai 18 procentų mergaičių. Bolivijoje viena iš penkių jaunų moterų patiria seksualinį smurtą iki 15 metų. Taigi nepilnametės mergaitės tarp 12 ir 18 metų yra labiausiai pažeidžiamos seksualiniam smurtui, tačiau taip pat e, e, ir jaunesni nei 14 metų asmenys yra labai pažeidžiami, nes e, toks smurtas dažnai vyruoja šeimoje. Ir yra paplitęs tikėjimas, kad uh, mergaitės e, patiria šį, šį smurtą ir tai labai susiję su smurtu prieš moteris apskritai. Tai, tai jau susiję tuo, kas buvo paminėta ankstesnio pranešimo metu, tai susiję su socialinėmis normomis, tai yra susiję su panašiais rizikos faktoriais, tai taip pat susiję su vyriškumo ir moteriškumo klausimais seksualinis smurtas tarp nepilnamečių e, dažnai e, taip pat reiškia, kad panašus smurtas vėliau ir vyresnėme amžiuje su juo susidurima. Savo pranešime dėmesį skyriau neligybei ir nebaudžiamumui tokio smurto kontekste. Ir apie tai trumpai pašnekėsiu. Socialinė sistema hiera, remiama hierarchija, hierarchija, kuri yra paremta e, lyčių vaidmenimis, e, fizinis smurtas yra naudojamas kaip auklėjimo priemonė ir tai yra labai plačiai paplitusi priemonė, kaip auklėjimo prie, nepilnamečių priemonė ir tai dar padidina pažeidžiamumą seksualiniam smurtui namų aplinkoje. patriarchato susijęs su kolonijom, e, kolonijom istorija. Ir yra, e, egzistuoja didelė neligybė tarp skirtingų klasių ir lyčių. Vaikai E, homoseksualus berniukai, tamsios odos spalvos vaikai yra dar labiau pažeidžiami ir jie dažniau patiria smurtą ir, e, ir smurtas yra plačiau paplitęs mieste ir dažniausiai smurtą naudoja e, vyrai. Dabar prezide, dabartiniam prezidentui valdant pasikeitė čia buvių kiek situacija, tačiau tai nereiškia, kad čia buviai turi geresnį mm, prieinamumą, teisingumo sistemos prieinamumą ir tai nereiškia, kad, buvo, sum, kad nu, dėl to sumažėjo smurtas prieš vaikus čia buvių bendruomenėse. Mm, kalbant apie smurtą šeimoje ir seksualinį smurtą, mm, Mm, savo pranešime rėmiausi studentę, kuri papasako štai tokią istoriją. Vieną naktį, kai aš būdėjau e, ligoninėje, e, kaimo bendruomenėje, e, mer, motina atvežė savo 11 metų mergaitę. Mergaitė kraujavo ir reikėjo chirurgo pagalbos. E, motina papasakojo, kad šventės metu mergaitė grįžo anksčiau namo ir jai einant namo, ją pasisiūlė palydėti kaimynas, tačiau pakeliui jis ją sumušė ir išprievartavo. Mergaitė grįžusi namo kraujavo ir nenorėjo šeima apie šį nusikaltimą pranešti e, teisės saugos institucijoms. E, E, buvo nuspręsta susitarti su kaimynu. Ir taip yra todėl, kad e, labai dažnai tokia teisės sistema ir yra būdinga kaimo bendruomenėms. Labai daug išprievartautų vaikų dažnai ne, nesusisiekia su teisės saugos institucijoms, nes mano, kad tai yra bendruomenės reikalas šį klausimą įspręsti. Netgi smurto atvejais taip yra. Taigi, šioje istorijoje, ši, ši, ši istorija parodo daug problemų. Kai kurie galėtų sakyti, kad Bolivijoje tokia, toks arbitražas atliekamas bendruomenės lyderių. Tačiau kai kuriais atvejais smurtas prieš vaikus yra įteisinamas ir tai žinoma prieštarauja visoms konvencijoms, kurias Bolivija yra pasirašiusi tiek smurto prieš vaikus, tiek e, moterų teisų konvencijai. Bendruomenėse yra labai dažnai nepranešama apie smurto prieš vaikus atvejus, taip pat trūksta duomenų, trūksta paslaugų ir mes dažnai net nežinome, kas kur vyksta. Dar kita e, baudžiamojo teisingumo srityje yra e, lėtas, lėtos procedūros, tai yra didelė problema. Tarp daugelis bylų e, nagrinėjamos labai lėtai 14 metais, siekiant e, išspręsti lėtas procedūras, buvo išleistas reikalavimas pagreitinti teismo procedūras, ypač tokiuose sudėtingose ir jautriuose bylose. Ir toks sprendimas, žinoma, padėjo. Ir dabar kai kuriais atvejais bylos įsprendžiamas per dvi savaitės, e, užuot kaip anksčiau kartais prireikdavo metų ir daugiau. Tačiau, žinoma, taip pačios problemos susijusios su lyčių vaidmenimis ir mm, tai neišsprendžia. Taigi tai reiškia, kad pranešimų nepadaugėjo, daug, daugiau smurto atveju nėra apie juos pranešama. Taigi ką daro Bolivija ir kitos šalis? Daugelį šalių yra um, priimamos apibrieštys, kurios aiškiai apibrėžia, kas yra smurtas ir seksualinis smurtas prieš vaikus ir šie, šios apibrieštys atitinka traptautinės teisės standartus. Taip pat kalbame apie dėl e, lytinių santykių sutikimo amžiaus taip pat yra mm, e, informuojama visuomenė, informuojami vaikai ir Ir žinoma, vis tiek yra daug problemų, ypač mergaitėms, kurioms yra tarp 12-18 metų. Įvairiose Latinų Amerikos šalise siekiant apsaugoti vaikų teisės buvo imtas įvairių teisinių priemonių, ypač per pastarosius penkerius metus teikiamos e, paslaugos ir psichologinė pagalba telefonu. Ir ši paslauga yra labai veiksminga, kadangi tai yra lengvai prieinamas būdas susilaukti ir gauti psichologinę pagalbą, bei taip pat pranešti apie smurto atvejus. Uh, Savivaldybės agentūros taip pat organizuoja darbo grupės, kurios dirba konkrečiose srityse, įskaitant ir seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Taigi žingsnių buvo imtas, jie yra labai svarbus. E, visgi dar e, paslaugų smurto aukoms yra gana nedaug ir jos yra gana ribotos. Tai yra dėl e, lyčių vaidmenų ir nepakankamo prieinamumo. Taip pat trūksta seksualinio švietimo mokyklose. Vis dar yra daug lyčių stereotipų, kuriuos reikėtų pakeisti ir tai yra labai svarbu siekiant apsaugoti vaikus nuo smurto. Taip. Taigi švietimas, seksualinis švietimas yra svarbi šio problemos sprendimo dalis. Pabaigai, Latino Amerikos šalys, skaitant ir Boliviją, turi teisinę sistemą, kuri gali padėti kovoti su smurtu prieš vaikus, yra civilinės, pilietinės visuomenės institucijų, kurios dalyvauja šiame procese ir padeda apginti vaikų teisės. Bolivija turi savivaldybių, įstaigų savivaldybėse, kurios dirba šioje srityje. Labai svarbu šias institucijas ir bendruomenės stiprinti. Taigi trūksta ne tik išteklių, taip pat labai svarbu ir politinis vaidmuo, taip pat nacionalinis koordinavimas ir integruotosis paslaugos, jos taip pat labai svarbios siekiant kovoti su smurtu prieš nepilnamečius. Ačiū. Grazie. Adesso diamo la parola al professor Lyber. Dėkoju. Dabar žodis kitam kalbėtojui. Manfred Liebel. Aš kalbėsiu ispaniškai. Taigi dabar paaiškinsiu, kodėlgi, mano manimu, naujasis kodeksas, kuris galioja nuo 14 metų Bolivijoje, galėtų veiksmingai prisidėti prie problemos sprendimo. Problema tai čia būtų dirbantis vaikai. Okay. Bueno, <clears throat> en, eh, en Bolivia, como en muchos otros eh, países. De... Bolivijoje, kaip ir kitose šalyse, daug vaikų yra priversti dirbti. Jie turi dirbti tam, kad išbristų iš labai didelio skurdo. 14 metais buvo priimtas naujasis kodeksas. Mano manimu, tas kodeksas galėtų būti atsakas tiems politiniams eksperimentams, kuriais buvo bandama išspręsti vaikų darbo problemą, tiesiog uždraudžiant tą darbą. Taigi šiuo kodeksu yra bandomas ieškoti naujas sprendimas naujosios taisyklės, tiksliau jų, naujųjų taisyklių reikia laikytis tam, kad vaikai galėtų dirbti. Kitaip tariant, šis kodeksas bando kitaip apibriežti vaikų darbą. Čia yra atsižvelgiama į kultūrinės tradicijas specialias yra atsižvelgiama, pavyzdžiui, čia buvų bendruomenių tradicijas. Šiuo kodeksu yra bandoma atskirti atskirus e, darbo tipus. Pavyzdžiui, tam tikro tipo darbas labiau paplitęs miestuose, kitokio tipo darbas, tarkime, kaimuose, kaimo vietovėse arba čia buvų bendruomenėse labiau paplitęs yra naujasis kodeksas, reikia vis dėlto tai pripažinti, yra labai specifinis, jis yra novatoriškas, nes pirmą kartą yra parengiamos tokio tipo taisyklės. Tai yra taisyklės, kurios numato, leidžia tiksliau vaikams dirbti. Ir beje, vaikai netgi patys aktyviai dalyvavo rengiant šį kodeksą. šis konsultacijų procesas buvo labai kontroversiškas. Tačiau naujas dabar elementas yra štai koks. Bolivijos parlamente buvo išklausyti vaikai ir kartu su vaikais mes parengėme teisės aktą. Man atrodo, kad juo galima būtų kitaip, naujų e, būdų, naujų kelių išspręsti dirbančių vaikų problemą. Kodekse yra nubrėžiamos, nustatomos tiksliau taisyklės, kurių reikia laikytis tam, kad vaikai galėtų dirbti. Be to, kodeksu yra sukūriamos institucijos, kurių vaidmuo yra lemiamas įgyvendinant taisyklės. Visame pasaulyje yra įstatymai dėl vaikų darbo. Tačiau labai dažnai tos taisyklės taip ir te pasilieka popieriuje. Tačiau e, šiuo kodeksu dabar yra sukūriamos institucijos. Čia yra vaikų teisų komisariatai arba komisarai. Taigi tie komisarai privalo tirti dirbančių vaikų situaciją. Tie komisarai nusprendžia, ar išduoti ar neišduoti darbo leidimą vaikams. Na ir mano manimu, svarbiausias dalykas čia yra tai, kad kad komisarai yra kontrolės institucija išduodanti darbo leidimus, bet taip pat ta pati institucija ir atlieka tyrimus bei pataria vaikams. Taigi šitaip e, galima tiesiogiai pagerinti vaikų darbo sąlygas. Bent jau būtų tokie ketinimai, tikslas tokio reglamentavimo. Problema yra dabar ta, kad tokios institucijos, komisarai šiandien yra pakankamai silpna instancija. Jie neturi pakankamai išteklių. Ir jų nėra visose savivaldybėse. Nu, kodeksų, pavyzdžiui, yra numatoma tą instituciją turėti visose savivaldybėse. Taip pat e, numatyta, kad komisarai turi įrangą, kompetitingą personalą turėti tam, kad e, galėtų e, tinkamai atlikti tyrimus bei padėti dirbantiems vaikams. Manau, kad čia kaip ir iššūkis galėtų būti e, Europai. Nes komisarai yra praktiškai pagrindinis e, kodekso elementas. Dar taip pat reikėtų paremti tai, ką mes vadiname vaikų ir e, paauglių komitetais. Komitetai vaikų ir paauglių yra institucijos, kurios e, turi teisę daryti įtaką e, šalies vykdomai politikai ir tai gali būti daroma visais lygiais. Kitaip tariant, visoje šalyje yra kaip ir vaikų ir paauglių parlamentai, parlamento institucijos veikiančios. Ir čia jų funkcija nėra vien tik tai simbolinė, jų vaidmuo yra svarbu, nes būtent tos institucijos patarinėje regioniniam e, vietos valdybių valdžios lygmeniui, nacionaliniam taip pat valdžios lygmeniui. Šios abi institucijos, kurios yra numatytos kodeksu, yra labai svarbios. Be jokios abejonės, jas reikės dar sustiprinti tam, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau manau, kad tų naujųjų institucijų dėka E, kodeksas yra labai novatoriškas ir jo vaidmuo galėtų būti labai didelis netgi e, siekiant pagerinti dirbančių arba norinčių dirbti vaikų padėtį. Kai pavyzdžiui, jūsų delegacija važiuos į Boliviją, aš jums patarčiau susisiekti e, tiesiogiai su dirbančių vaikų atstovais jie patys jums pasakys, kągi jie mano apie tą kodeksą. Iš jų taip pat išgirsite, kokios paramos jiems reikia ir ką jie mano e, apie savo situaciją. Taigi dabar jau skaidrių nebenaudosiu, e, dabar labiau skaitysiu iš popieriaus. Gal dabar paskutinę skaidrę parodykite, prašo kalbėtojas. patvirtinus šį kodą e, kontroversiškos diskusijos kilo. Ponas Ramiras, e, ko gero, apie tai kalbės. Štai, pavyzdžiui, su tartautinė darbo organizacija kilo, e, kilo tiksliau problemų. Pastarosios konferencijos metu TDO nusprendė, kad šiuo kodeksu yra pažeidžiama uh, 138 konvencija dėl vaikų darbo, TDO e, taisyklė pagrindinė. Ir čia yra nustatytas minimalus e, amžius dirbantiems asmenims. Taigi dabar norėčiau kreiptis į Jūs. Kai važiuosite į Boliviją, siūlau pasižiūrėti, ar tikrai e, toks jau didelis atotrukis tarp TDO 138 e, konvencijos ir naujojo kodekso. Tačiau siūlau tuo e, pernelyg nepasitikėti. Pasižiūrėkite praktiškai, kaip tai veikia. Šiuo įstatymu tiesiog yra bandoma naujas naujais būdais išspręsti vaikų problemas. Daug e, tyrimų yra dabar atliekama ir jie rodo, kad TDO nustatomas minimalus darbuotojų amžius e, neišsprendžia vaikų darbo problemos, kaip tik priešingai tų problemų tik tai padaugėja dėl tokios apibriešties. Nes e, dabar vaikai yra priversti sukčiauti ir niekas jų tokioje situacijoje nebesaugo. Pirmininkas, dėkuoju dabar žodis ponui Ramirės. Ačiū labai, suprantu, kad laiko neturime daug, tačiau norėčiau e, trumpai pristatyti pagrindinę informaciją susijusią su Tarptautinės darbo organizacijos teisės aktais. Pirmiausia, labai svarbu, kad būtų nustatytas minimalus galinčių dirbti vaikų amžius Taip pat reikia užtikrinti, kad vaikai iki tam tikro amžiaus, kol gauna privalomą išsilavinimą, nebūtų įdarbinami. Svarbiausia yra išsilavinimas, po to jų darbas. Ta toks yra pagrindinis TDO konvencijos principas. Dar vienas dalykas yra tam tikro pobūdžio mm, darbas, kuris yra, pavyzdžiui, pavojingas sveikatai ar saugumui. Ir tai yra apibūdinama kaip um, pavojingi darbai, tad vaikams neturėtų būti leidžiama tų darbų atlikti. Na ir prieš mane pasisakęs kalbėtojas kalbėjo apie vaikus, tačiau konkrečiau to neapibrėžė, kas yra vaikas. Mm, čia galbūt būtų galima tam tikrus amžiaus ribojimus įvesti. Šimtas šešiasdešimt devynios TDO organizacijos narės yra ratifikavusios šią konvenciją. Tai nėra TDO konvencija, tai yra tarptinės bendruomenės patvirtinta konvencija. E, jai buvo pritartas 1993 metais ir e, viskas yra pagrįsta dešimčia anksčiau galiojusių konvencijų. Ir mm, konvencija dėl minimalaus amžiaus buvo patvirtinta mm, taip pat. E, tiesą pasakius, jau prieš beveik šimtą metų, 1919 metais, Ir man atrodo, kad jau tikrai reikėtų peržvelgti situaciją, atsižvelgti į naujausius pasikeitimus. Taip pat reikėtų įvertinti, kokią įtaką daro tas kodeksas, apie kurį kalbėjo kolega e, Lybel. Ir taip, yra statistinių duomenų, kuriuos galima palyginti. Galima palyginti uh, E, Bolivijos duomenis su kitomis šalimis, tačiau tik nuo 2008 metų tokie duomenys yra renkami. Ir 8400 e, vaikų jaunesnių nei 17 metų buvo teisėtai įdarbinę. Neatsiprašau, 800 tūkstančių tokių vaikų buvo ir jie kentėjo nuo e, net neišnaudojimo, nuo vaikų nepilnamečių įdarbinimo ir tai buvo neteisėta pagal Bolivijos teisės aktus. Neretai tokie vaikai neturėjo galimybės e, ne tik eiti į mokyklą, tačiau ir apskritai dirbdavo įtin pavojingomis sąlygomis. Ta 2008 metais 750 tūkstančių tokių vaikų nelankė mokyklos ir e, jie taip pat e, dirbo, kaip jau minėjau, pavojingomis sąlygomis, tad tokia yra realybė. Na ir ponas Lybelis kalbėjo apie naująjį kodeksą, kuris taikomas vaikams ir paaugliams nuo 2014 metų. Jis taip pat minėjo, kad labai svarbu ieškoti naujų sprendimų, e, kalbėjo apie tai, kad labai svarbu, jog žmonės, jaunimas galėtų dirbti teisėtai, tačiau dabar teoriškai galima dirbti nuo 10 metų. Mm, tačiau vaikai negali dirbti visą dieną E, Deja, realybėje dažniausiai jie dirba pilnu etatu, jiems nelieka laiko mokytis, net privalomo išsilavinimo jie negauna. Na, o privalomas išsilavinimas Bolivijoje mm, yra numatytas iki 12 metų. Tačiau jeigu pradedi dirbti, pavyzdžiui, ketverių metų, atsiprašau, mokytis ketverių metų mm, ir norėsi baigti visą tą numatytą išsilavinimo ciklą, tad tik 16 metų e, baigtum e, privalomo išsilavinimo įstaigą. Na ir vis dėlto teisės aktuose yra numatyta, kad e, vaikai gali dirbti nuo 10 ar nuo 12 metų ir tai tikrai prieštarauja tam privalomo išsilavinimo aspektui. Ir 138 konvencija buvo patvirtinta, Bolivija ją taip pat yra pasirašiusi. Ir ten taip pat yra tas minimalus amžius, kuris yra taikomas tarptautiniu mastu, tai yra 14 metų. Ir ši konvencija yra formaliai gyvendinama. Taip pat yra mm, TDO mm, priežiūros ekspertų komisija speciali, kuri rengia rekomendacijas, stebi situaciją ir buvo vertinta tai, kaip E, Bolivijoje yra įgyvendinama 138 konvencija, ar nėra jokių pažeidimų. Tada Ogana atidžiai išanalizavo situaciją. Ir buvo pažvelgta į bendrą situaciją. Taip pat ir kitose šalise susiklošiusi padėtis buvo analizuota ir Bolivijoje. Na ir turiu pasakyti, kad konvencijoje yra kalbama apie paauglius ir apie vaikus, taip pat yra skirtas specialus um, skyrius um, dėl taisyklių ir sąlygų darbo vietoje. Na ir tvirtinant konvenciją, dėja mm, nebuvo vykdomas išsamesnės konsultacijos su darbuotojais ir dėl tos priežasties uh, Tokia situacija dabar ir susiklosti. Tai yra ste, trūksta stebėsenos, priežiūros, trūksta aiškesnės struktūros, nes, kaip jau minėjau, valstybės narės nesikonsultavo su ekspertais rengiant tą konvenciją. Na ir Bolivijos vyriausybė parengė tą jūsų minėtą kodeksą. Buvo kalbėta šiandien apie ten esančias nuostatas, laikinasias nuostatas ir apie tą laikinąją nuostatą, kuri galioja iki 20 metų. Na ir taip pat yra pripažins, pripažįstama, kad Tas kodeksas, kuris yra parengtas, dėja pažeidžia tarptautinės teisės principus, tačiau yra bandoma rasti būdų juos apeiti. Tiesiog ieškoma kažkokių aplinkinių kelių. Na ir tarsi suprantama, kad vaikai nuo dešimties metų tikrai neturėtų dirbti, Ypač, kai jie vietoj to turėtų mokytis, tas mokslas gali užtrukti ir iki 16 metų. Todėl reikia skubiai imtis veiksmų, žiūrėti, kaip būtų galima spręsti šią situaciją. Na ir kodeksas tarsi siunčia žinę e, neturtingiausiems žmonėms e, ir tarsi praneša, kad nelabai kuo galime jums padėti, Patys kapstykitės iš situacijos, patys kapstykitės iš skurdo ir verskite savo vaikus dirbti. Dar vienas dalykas. Taip, mm, kodeksas mm, kalba apie minimalų amžių. Ir pavyzdžiui, Ekvadoras, dar viena Latino Amerikos šalis, kuri neįtin skiriasi nuo Bolivijos, kurioje taip pat yra daug čia bendruomenių, taip pat yra ratifikavusi 138 konvenciją ir ten yra taikoma 14 metų riba ir jie tada išsiuntė pranešimą, kad ketina dar labiau e, padidinti šią ribą, tai yra 15 metų, nuo 15 metų vaikai galėtų dirbti. Na ir tai yra sveikintinas atvejis, nes neretai priešingai kaip tik tas amžius yra jauninamas iki visiško galimo minimumo. Ir tai tikrai yra didžiulė gėda. Na, o Bolivijos pareigūnai, taip pat darbuotojų asociacijos pareiškė, kad tikrai čia yra nemažai prieštaravimų. Taip, tai yra laikinos nuostatos, tačiau tarptautiniu mastu nėra tokių tarptautinių nuostatų, atsiprašau, tarptautinių um, laikino pobūdžio nuostatų galimybės nu, numatyta. Ir kalbant apie tą išimtinį e, pobūdį, apie kurį kalba Bolivijos vyriausybė, tai yra paprasčiausia fikcija Tai yra visiškas konvencijos nuostatų pažeidimas ir tikrai tam nėra jokio logiško pagrindimo. Be abejo, e, situacija skiriasi priklausomai nuo to, ar dirbi savo, ar esi savarankiškas darbuotojas, ar dirbi kitiems. na, dirbdamas pats savo gali dirbti nuo 10, o dirbdamas kitiems gali dirbti nuo 12 metų, tačiau 70 procentų užimtumo Bolivijoje yra neformaliame sektoriuje, tai yra toks neteisėtas, nelegalus darbas. Ir kaip ponas Libelis minėjo, situacija tikrai problematiška, todėl mums reikia bandyti panaudoti turimas priemonės. Ir visoje šalyje, e, visoje Bolivijoje yra tik 90 e, darbo um, inspekcijų. Vargu ar jos gali kažką padaryti, e, kai šalyje yra 11 milijonų dirbant darbingo amžiaus žmonių. Ir tikrai taip pat yra didžiulė nelegalaus darbo rinka. Ir 2008 metais, kaip jau minėjau, buvo 150 tūkstančių vaikų, kurie dirbo nelegaliai. Na, o 16 metais tokių vaikų bus dar daugiau, juk gyventojų skaičius, kaip jau minėjau, yra 11 milijonų ir tas gyventojų skaičius auga ir tikrai auks ir vaikų skaičius. Tačiau atveju mes kalbame apie tikrai ženklų, didelį skaičių vaikų, kurie bus priversti dirbti ir susidurti su tokiamis sudėtingomis sąlygomis. Tad tiek būtų trumpai dėl to, ką aš norėjau pasakyti. Na ir tas kodeksas vaikams, vaikų darbui skirtas kodeksas, na, yra labiau tokia pajoka. Ir su visa derama pagarba noriu pasakyti štai, kas susidaro toks įspūdis, kad tarsi e, galima pažeidinėti taisyklės ir kaltinti kitus, e, elgintis nederamai tarsi mm, kreivų veidrodžių karalystė. Tai, kas yra primtinos normos tarptautiniai bendruomeniai, yra visiškai mm, kitaip suprantama e, Bolivijoje. Na ir dažnai kalbama apie tai, kad iki 25 metų reikėtų eliminuoti mm, vaikų darbą, iki 30 metų šio laikinė vergė turėtų būti panaikinta. Ir yra 193 e, šalis pasirašiusios šią konvenciją, įskaitant ir Boliviją. E, ir jos tarsi turėtų laikytis tvarios plėtros tikslų ir taip toliau. Tada, kodėl susiklosto tokia situacija? Ir kodėl atsiranda štai toks vaikų darbo kodeksas, kuris dar labiau viską pablogina. 2012 metais buvo šimtai tūkstančių vaikų, kurie mm, dirbo neteisėtai ir dirbo tikrai neprimtinomis sąlygomis. Na, o 16 metais, 16 metų statistiką turėsime greitai. Na ir esame nusteikę optimistiškai, tikimės, kad uh, dirbančių vaikų skaičius e, sumažės, tačiau dėja vis dar per daug vaikų dirba nederamomis sąlygomis, tuo tarpu, kai jie turėtų eiti į mokyklą. Ačiū. Parola e, Jean-Pierre Bou. E, dabar du pranešėjas, kitas pranešėjas, penkios minutės. Jean-Pierre Bou. Uh, thank you. No, I will, uh, I will try to give you. Ačiū, aš labai trumpai e, apžvelgsiu santykius su Bolivija ir vėliau apie, kalbėsiu apie konkrečius klausimus susijusius žmogaus teisėmis. Pirmiausia, dėl ES santykių su Bolivija. nėra teisinės sistemos, kurie apibrieštų mūsų santykių su Bolivija. Mes neturime dvi šalės sutarties. Yra tik tai sutartis 1993 metų su čia buvų bendruomenė. Ir šioje, šios teisinės sistemos kontekste mes turime labai įvairius um, santykius, tai yra dialogas politinis. Ir yra įvairūs klausimai, kuriuos mes aptarėme aptarėme ir žmogaus teisų klausimus, nors neturime kažkokio konkretaus susitarimo susijusio su žmogaus teisėmis. Vasario mėnesį mes aptarėme žmogaus teisų klausimus Bolivijoje. Visgi su Bolivija vyksta bendradarbiavimas, tai yra vien didžiausia e, plėtros finansavimo gavėja, latinimo finansavimo gavėja Latino Amerikoje. Ji gavo daugiau nei 200 milijonų eurų. Jie skirti kovai su korupcija, su e, narkotikų karteliais ir kitomis problemomis. Taip pat yra problemų teisės saugos rytyje. Čia labai sunku įgyvendinti reformas. Neseniai taip pat buvo nesutarimų tarp jungtinių tautų ir Bolivijos dėl e, kokos lapų gamybos Bolivijoje. Mes taip pat išreiškėme savo susirūpinimą šiuo klausimu, tačiau visgi toliau turime bendradarbiauti su Bolivija tam, kad klaus, šį klausimą išspręstume susijusią su kokos lapų gamyba. Taip pat paminėsiu trumpai ir prekybos klausimus. Neturime priekybos sutarties su Bolivija, tačiau Bolivija viena, yra viena iš GSP schemos gavėja. Jie įsipareigoja veiksmingai įgyvendinti tam tikrus tarptautinius įsipareigojimus ir vienas iš jų yra įsipareigojimas laikytis uh, E, tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, kurios jau buvo minėtos. Ir galiausiai norėčiau paminėti tai, kad Bolivija viena ir e, iš šalių, su kuriamis vykdomi bandomieji projektai nuo 2009 metų, kurie skirti demokratinių procesų paramai. O kalbant apie žmogaus teisų klausimą, aš neaptarsiu konkrečių klausimų kadangi nesu ekspertas, tačiau pateiksiu bendrą apžvalgą apie tai, kaip mes vertiname bendrą žmogaus teisų situaciją. Norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų klausimas yra gana įvairus. Na, vyksta tikrai įvairių teigiamų postumių, kalbant apie socialinius ir ekonominius klausimus ir teisės, yra daug teisingų veiksmų, reformų, kurių buvo imtasi. Bolivija pasižymi dideliu ekonominiu augimu ir tai padeda mažinti skurdą. Tai yra labai svarbus pasiekimai. Taip pat buvo imtas teigiamų žingsnių Ir mūsų vienas pranešėjas jau tai minėjo, kad buvo labai svarbių žingsnių imtasi teisės aktus rytyje, kalbant apie smurtą prieš moteris, čia buvių teisės ir kitus klausimus. Kartais institucijos susiduria su finansavimo trūkumu, kartais trūksta uh, gebėjimų, administracinių problemų. Teisės sistema bendrai kalbant yra gera, tačiau ne visuomet ji yra optimali. Taigi mes tengiamės padėti Bolivijai Nuo 2017 metų pabaigos Bolivija yra žmogaus teisų tarybos narė. ji susiduria su kai kuriomis problemomis, su kuriomis susiduria ir ES valstybės, tačiau, tačiau taip pat yra daug problemų susijusių su vaikų teisėmis arba e, LGBT bendruomenės narių teisų Nekalbėsiu apie tai, kas jau buvo paminėta prieš tai, kalbėjusių pranešėjų, tačiau svarbu užmėgsti dialogą su Bolivija. Mm, įsipareigojimų GSP plus, įsipa, plus įsipareigojimų įgyvendinimo procese. Ir taip pat svarbu, kad Bolivija laikytųsi tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Kalbant apie išraiškos laisvę, situacija yra bendrai kalbant nebloga, tačiau kartais e, išraiškos laisvė taip pat nėra pilnai užtikrinama. Kartais žiniasklaida nepakankamai kritikuoja vyriausybę, kartais Kartais netgi yra e, žurnalistai patys save cenzūruoja kai, kuriais, kai kuriomis temomis. Taip pat buvo priimtas 2013 metais įstatymas. kurios tam tikroms organizacijoms neleidžia būti juridinėmis Taigi svarbu toliau e, padėti Bolivijai, kad e, toliau vyktų progresas ir įgyvendintų reikiamus, reikiamas reformas. E, taigi taip pat reikėtų spręsti ir problemas susijusios su veiksmingu žmogaus teisų įgyvendinimu šalyje. Taigi pabaigai Daugelis žmogaus teisų probleminių klausimų yra sprendžiami, vyksta aukšto lygio dialogas ir, ir tas dialogas yra labai naudingas. Kalbant apie finansavimą ir jis yra įvairiose prioritetinėse srityse, apie tai jau taip pat buvo kalbėta. Svarbu stiprinti įstatymo viršenybę bei teisės saugos sistemą. E, yra, dalyvau, yra įvairūs projektai, kurie, kuriais siekiama sustiprinti teisės mm, sistemą Bolivijoje. Ir taip pat skiriama finansavimas ir parama kovai su korupcija. Taigi žinia tokia, kad mes jau prisidedame prie Bolivijos progreso ir reformų e, teisėje saugos srityje. Tai reiškia, kad Bolivija um, e, atsižvelgia į išvadas, kurios e, buvo padarytos teisės saugos viršūnių sustikime ir progresas vyksta. Antras prioritetas yra sustiprinti čia buvių teisių apsaugą Kaip jau buvo minėta, labai svarbu užbaigti įstatymą susijusi su konsultacijomis ir galų gale smurtas prieš moteris ir vaikus yra labai svarbus klausimas, apie kurį jau buvo kalbėta. Taip pat labai svarbu kovoti su smurta paremta lytimi. ES turėtų prisidėti prie progreso šioje labai svarbioje srityje. Taigi norėjau apie tai pašnekėti, apie žmogaus teisų situaciją Bolivijoje. Jeigu turėsite klausimų, pasitengsiu juos atsakyti. Ačiū. Dėkoju. Dabar keletui minučių suteiksiu žodį ponui Rodrigo Ruiz iš DEFCO generalinio direktorado. Mr. Chairman, uh, Has... Ačiū pirmininkė. Norėčiau tik papildyti tai, kas buvo pasakyta, nes jau nemažai buvo paminėta ir Žampieras paminėjo. Norėčiau pasakyti štai ką. Mm. Bent plėtros, bendratarpiavimas plėtros rytyje yra na, dviejas, dvie, dviejų sluoksnių. Mes turime tris sektorius. Tai pirmasis jų teisi, teisingumo sistemos reforma ir kova su korupcija. Tačiau šią sritį taip pat papildo ir mūsų priemonės, vadinamosios teminės biudžeto priemonės. E, tai šiomis priemonėmis siekiama didesnio demokratizavimo ir žmogaus teisų užtikrinimo. Bolivijos atveju mes šiuo metu įgyvendiname aštuonis projektus, kurie yra finansuojami iš kitų ES priemonių. Galėčiau greitai paminėti, kad du iš minėtų projektų yra susijęs su homoseksualių asmenų teisėmis. Kitas projektas susijęs su požiūrio keitimu, e, kuris leistų naudotis LGBT bendruomenės teisėmis ir jas užtikrinti. Kitas projektas susijęs su asmenų, kurie mm, dalyvauja teismo procese, prieimas prie teisingumo sistemos. Taip pat e, kitas projektas susijęs su moterimis ir vaikais ir jų teisėmis. Kita parama skirta e, socialinės, kultūrinės ir ekonominės teisės siekiame užtikrinti ypač moterų ir vyresnio amžiaus asmenų. Kita sritis, kur e, mes taip pat tiekiame paramą, tai yra techninė pagalba parlamentui tam, kad parlamentas geriau gebėtų spręsti visas minėtas problemas. Ir taip pat kitos priemonės kita priemonė susijusi su vietos savivalda. Ten taip pat yra įgyvendinami projektai, svarbus projektai. Taigi e, dvišalio bendradarbiavimo kontekste yra įgyvendinami įvairūs projektai, ne tik kova su narkotikais ar uh, E, gamtos išteklių valdymas. Mes taip pat bendradarbiaujame ir teisingumo sistemoje, tai čia daugiau yra problemų. Bendrai kalbant, visi, visos temos susijusios su žmogaus teisėmis, su lyčių lygybė yra įgyvendinami įvairūs projektai ir mes užsimame įvairią veiklą. Tikiuosi, kad papildžiau jūs. Ačiū. <clears throat> Dėkuoju. Bolivijos ambasados antrasis sekretorius yra salėje. Ar norėtumėte pasisakyti? Prašom, suteiksiu jums iš karto žodį. Buenas tardes, mi nombre es Darma Mier, de la Embajada de... Labadiena. Aš esu dar Mamier, e, Bolivijos ambasados atstovė. Norėjau tik tai pasakyti, kad 14 metų Liepos 17 dieną patvirtintas kodeksas yra ilgų diskusijų e, apie įstatymus, apie tą ankstesnį įstatymą rezultatas. Uh, Ir diskusijos buvo vykdomas kartu su vaikais, e, berniukais, mergaitėm ir apskritai pilietinės visuomenės atstovais. Šio įstatymo tikslas yra panaikinti priežastis vaikų darbo. Be jokios abejonės įstatymas nėra tobulas, nes mes gyvename vis dėlto netobulame pasaulyje. Šiame įstatymė tiesiog bandoma atsižvelgti į vaikų ir paauglių realią situaciją. Šis įstatymas mūsų kontekste yra realistiškas. Ir čia yra praktiškai gairės nustatomos tam, kad e, šis reiškinys būtų panaikintas. Įstatymė yra numatyta, kad vaikai privalo mokytis taip pat tuo metu, taip pat ir e, net jeigu ir dirba. Dėkoju. Porą minučių dar dialogui turime. Prašau, jeigu norite pasisakyti. Vieną dalyką tik tai norėjau pasakyti. Dėl to, ką sakė Antanas antroji Bolivijos ambasados patarėja. Siūlau pasižiūrėti į naują įstatymą, kodeksą. Jeigu pasižiūrėtumėte geriau, tai pamatytumėte, kad kodeksu vaikams suteikiamas leidimas dirbti Tačiau tikriausiai prieisite išvados, kad tai ne, netitinka TDO konvencijų. Būtent todėl aš tokį didelį dėmesį skiriau tam, kad taisyklės turi būti pritaikytos ir jų taikymas turi būti kontroliuojamas. Tik tai taip nebebus vaikų ekonominio išnaudojimo. Vaikai, tiksliau, įstatymai e, užtikrinkams e, tinkamas sveikatos, švietimo sąlygas. E, čia kalbama apie jų pačių norus, apie laisvę. Visa tai yra naujajame kodekse. Be jokios abejonės reikia ir šio įstatymą įgyvendinimui reikalingų sąlygų, reikia visų reikalingų instrumentų, kuriuos yra numačęs įstatymas. Taip, labai trumpai keletą dalykų pasakysiu. Pirmiausia, dėl to, kas buvo pasakyta, ekonominės ir socialinės politikos progreso. Taip, aš visam tam e, pritariu. E, reikia vis dėlto tai pripažinti. Laurus čia. Juk vis dėlto socialinis ir ekonominis progresas buvo didžiulis. Galbūt e, ne e, vis nepakankamai greitai, bet tai buvo padaryta, bet vis dėlto reikia tai pripažinti, kad buvo tai padaryta. Ankstesnis prieš mane kalbėjęs kalbėtojas kalbėjo apie tai, kad kągi reikia vis dėlto daryti tam, kad apsaugotume vaikus. Ir kad vaikai, e, darbingo amžiaus vaikai eitų į mokyklą. Latino Amerikoje vyko trečioji uh, E, tarptautinė konferencija dėl vaikų darbo e, Brazilijoje. Taigi paskui buvo e, regioninė iniciatyva dėl vaikų darbo. Bolivija yra šios iniciatyvos šalis narė taipogi ir ji kovoja su vaikų darbu. Šis kodeksas yra tikrai pagirtinas įstatymas – ko gero vaikų darbo srityje dar galima labiau pasistengti, pasitempti. Ir dabar Bolivija e, dalyvauja trišalėme tame dialoge, tai galbūt ir kitos šalis galėtų prisidėti prie to. 140, tiksliau 182 konvencija taipogi yra dėl pačių blogiausių darbo formų. Ir čia yra straipsnis, kuriame kalbama apie valstybių prievolės, jos privalo tarpusavio pagalbą teikti. Jeigu e, Bolivijai kiltų problemų, tai reikia žiūrėti, mes privalome pasižiūrėti, kaip galime jai padėti. Bolivija turi pati savo padėti, taip sakant, Jie turi imti jauti už ragų, imtis savų problemų ir taip mes, tarptautinės bendruomenės nariai, galėsime geriau jiems padėti, juos paremti. Ir taip suteiksime Bolivijos vaikams tokią apsaugą, kurios jiems iš tikrųjų reikia, kaip ir visiems kitiems pasaulyje išnaudojamiems vaikams. Pirmininkas, dėkoju visiems už dalyvavimą. Manau, kad visa ši informacija bus labai naudinga į Boliviją vykstančiai delegacijai. Jūs į darbo tvarkį įtraukėte labai svarbius klausimus. Apie juos reikės kalbėti tikiuosi, kad e, tai prisidės prie demokratizavimo, demokratijos plėtros e, proceso, e, teisių užtikrinimo proceso, taip pat ir nepilnamečių darbo srityje. Taigi dėkuoju visiems. Na, o dabar pereisime prie kito darbo atvarkės punkto. Grazie. <clears throat> Affrontiamo questo. Dėkoju. Dabar e, aptarsime paskutinį darbo tvarkės e, punktą. Tai yra diskusija demokratinių, su demokratinių institucijų ir žmogaus teisų e, biuro uh, E, bendrosios konferencijos atstovais. Tai čia būtų Vakarų Balkanų, Rytų Europos ir Turkijos klausimai. Vyko konferencija kovo 21-22 dieną. Ja organizavo parlamentinė grupė demokratijos skatinimui ir rinkimų stebėjimui. Buvo bendradarbiauta uh, su žmogaus teisų tarptautinė organizacija. Aš pats negalėjau dalyvauti šiame svarbiame posėdėje, nes tuo pat metu vyko vizitas e, mūsų pakomitečio, pakomitečio vyriausiame pabėgėlių komisariato biure. Labai džiaugiuosi, kad didžioji dalis dalyvių dabar salėje yra konkrečiai. Ponas Kristėja, jis galbūt galėtų keletą minučių pasisakyti, pristatyti situaciją, o po to suteiksime žodį svečiams. Ačiū labai. Europos parlamentas bendradarbiauja su ODIR ofisu dirbančių su demokratinėmis institucijomis ir mm, organizuota speciali konferencija, į kurią atvyko daugiau nei 50 svečių, jie keitėsi nuomonėmis, idėjomis su parlamento nariais, su ES institucijų atstovais, taip pat dalyjosi savo patirtimi e, susijusią su sudėtinga situacija žmogaus teisės rytyje atitinkamuose šalise. Labai džiaugiuosi mūsų pakomitečio mm, ir mm, veikla, ir mūsų pirmininko iniciatyva. Labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas užėmė tokį vadovaujantį vaidmenį, vaidmenį įgyvendinant šią svarbią iniciatyvą. Taip pat paaiškinau mūsų svečiams, kaip labai svarbu e, tokias mm, iniciatyvinės kampanijas vykdyti, siekiant didinti informatumą, e, taip pat e, užtikrinti pozityvius pokyčius. Taip pat turėjau galimybę padėkoti jiems už jų mm, e, drąsų darbą, už jų pasiaukojimą. Na ir mums jų darbas tai yra informacijos šaltinis, tačiau nemažiau svarbu yra tai, kad jų darbas, jų vizija ir jų pasiryžimas e, siekti rezultatų tampa tikrai, mm, e, tikrai stiprių įkvėpimo šaltinių. Na ir dabar vykstant kriziai tiek ir ES viduje, tiek ir už jos ribų, aš manau, kad e, jų darbas yra labai svarbus priminimas, kad žmogaus teisės ir pamatinės laisvės ir teisės neturėtų būti pamirštos, neturėtų būti laikomos savaime suprantamų dalykų, nors neretai dėja yra priešingai. Ačiū. Ačiū. Man atrodo, kad itin naudinga e, mums išgysti, išgirsti naujausią informaciją apie tas diskusijas vykusias per pasarasias tris dienas, jo lab, kad ne visi turėjome galimybę išklausyti visus pasisakymus. Tad norėčiau padėkoti mūsų prelegentams už tai, kad atvyko ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Markui iš ODIR organizacijos, jis buvo vienas iš koordinatorių. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę tarti žodį žmogaus teisų komiteto posėdėje. Mes taip pat itin dėkingi už tai, kad ši partnerystė e, duoda vaisių mm, dėl to, kad e, rinkiminio koordinavimo ir žmogaus teisų grupė tinkamai viską Mm, vykdo. Norėčiau padėkoti ir kolegams, kurie paremė šią iniciatyvą. Na ir ODIR, tai yra demokratinių institucijų žmogaus teisų biuras, dirba su žmogaus teisų gynėjais. Ypač po to, kai 14 metais buvo parengtos mūsų darbo gairės. Taip pat yra numatyta mm, įvairiausios veiklos, dalis jos jau yra įgyvendinama. Uh, ir mm, vertinama situacija susijusi su žmogaus teisų gynėjais. Žinau, kad netrukus bus parengta ataskaita, kurią mielai su jumis pasidalinsime. Ir ten analizuojama um, situacija tose šalise, kuriuose mažėja ta erdvė skirta pilietiniai visuomeniai. Na ir informaciją teikia ne tik dalyvaujančios valstybės narės, tačiau ir žmog, žmogaus teisų gynėjai, taip pat nacionalinės žmogaus teisų institucijos. Na ir renginio metu, e, kaip teisingai minėjote, dalyvavo e, daug žmogaus teisų gynėjų, dirbančių savo šalise, garsių žmogaus teisų gynėjų, kurie susidūrė su vis sunkesnėmis sąlygomis. Na ir mes susitikimo metu taip pat uh, aiškiai pasakėme, kad dalyviai iš tokių šalių kaip Turkija negalėjo mm, prisijungti prie sustikimo dėl tam tikrų kelionių draudimo ar kitų ribojimų. Na ir labai džiaugiamės ir tuo, kad buvo aukšto lygio dalyvių iš Europos komisijos, Europos parlamento atstovų, Taip pat užsienio reikalų komiteto pirmininkas dalyvavo, jis išklausė teisų gynėjų klausimus, taip pat išsakė politinį pasiryžimą juos remti. Kalbant apie žmogaus e, teisų gynėjus, jie turėjo galimybę užmėgsti ryšį su Europos parlamento nariais, tai daroma ir misijų įvairias šalis laiku taip pat kai yra vykdoma rinkimų stebėsena. Taip pat džiaugiamės, kad e, pirmininkas Tajani e, e, pagrindinį pranešimą perskaitė, ten buvo tikrai tokių tvirtų politinių žinių pasiūsta, tai taip pat atitiko ir mūsų susitikimo pagrindinės mintis. Na ir darbinių sesijų metu E, dalyviai tiek ir Europos institucijams, tiek ir es buvo pateikė daug įvairiausių rekomendacijų. Na ir dabar visų jų nepristatysiu. Man atrodo, kad kolegos e, sėdinti šalia galės tai padaryti vietoj manęs. Tačiau pagrindinė mintis yra tokia, žmogaus teisų gynėjams reikia daugiau lankstumo e, ir reikia tinkamesnio požiūrio iš institucijų pusės Dar vienas dalykas buvo paminėtas. Buvo paminėta, kad reikia didesnio koordinavimo, e, reikia galimybės panaudoti įvairius svertus, kurios turi institucijos, e, kurias būtų galima panaudoti remiant žmogaus teisų gynėjus. Jiems taip pat reikia didesnio matomumo, na ir toks įsipareigojimas taip pat buvo priimtas. Labai svarbu užtikrinti mm, komunikaciją, visuomenės informavimą. Uh, Labai svarbu siūsti nedviprasmišką žinę ir, mano nuomonė, šis sustikimas ir buvo ta vieta, kur buvo aiškios, konkrečios žinios pasiūstos parlamento atstovų, politikų. Kalbant apie finansinės paramos koordinavimą, svarbu, kad tai būtų užtikrinama kad žmogaus teisų gynėjai tarnautų nebūtinai vyriausybėje, o tarnautų plačiai visuomeniai. Dar viena konkretis rytis, kurioje ketiname imtis darbo, tai yra tinkamesnis skaitmeninės erdvės išnaudojimas. Na ir čia dabar ir norėčiau sustoti. Ačiū už jūsų dėmesį. Na, o dabar kolegos atsovantis plėtinės visuomenės grupės prates mano pasisakymą. Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, kad žmogaus teisų gynėjai e, sutiko likti čia e, ir po konferencijos pasidalinti savo nuomonėmis. Ir dabar norėčiau suteikti žodį e, Rusijoje esančio demokratinės plėtros ir žmogaus teisų centro atstovas. Penkias minutės jums prašau. Ačiū labai, ačiū gerbiamas pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pradėti nuo keletos esminių problemų E, kurios yra susijusios su pilietinė visuomenė ir per pastaruosius keletą metų įtakojo pilietinės e, visuomenės veiklai skirtos erdvės e, mažėjimą tiek ir Europoje, tiek ir Azijoje, tiek ir Afrikoje. Na ir apskritai visame pasaulyje. Na ir per pastaruosius vienerius ar dviejus metus ta mažėjanti erdvė, tie procesai suintensyvėjo visame pasaulyje. Ir tai yra susiję su didėjančiais ribojimais susirinkimų e, laisviai, taip pat išraiškos laisviai, taip pat didėjančiamis grėsmėmis fiziniam saugumui, mm, susijusiam su pilietinė visuomenė, žmogaus teisų gynėjai. Yra ribojama jų laisvė, judėjimo laisvė, išraiškos laisvė ir tai tikrai neleidžia jiems mm, laisvai veikti, nesibijant kažkokių tai sankcijų. Be to, neretai E, tokie apribojimai šalise yra pagrindžiami e, remintis e, šalies suvereniteto gynimu ir su tuo, kad tai yra vidaus, reik, vidaus saugumo, vidaus politikos klausimas pavyzdžiui, atseit kovojimas su terorizmu, arba, pavyzdžiui, kaip Rusijoje yra saugomos kabutėse tradicinės vertybėse, tačiau ir Centrinėje Azijoje, Pietų Kaukaze, e, Turkijoje panašios priemonės taikim, taikomos. Be to, e, nemažai. Nemažai šalių sustiprino teisės aktus ir tie teisės aktai yra panaudojami ribojant nevyriausybinio organizacijų veiklą, e, jos, tos organizacijos yra uždaromos, persekiojamos. Na ir tokių organizacijų lyderiai neretai yra iškeliami dėl nevatai diskriminacinių pasisakymų, jie yra kaltinami dėl to, kad palaiko užsienio interesus, bet to politiškai motivuotų bylų nemažai buvo pradėta ir yra neretai paskiriamos itin griežtos bausmės. Sudėtinga užtikrinti sąžiningą tokių asmenų gynybą, sąžiningą teismą. Na, nu, kalbant apie konfliktinės e, zonas, taip pat remiantis konfliktų prevencija yra ribojama tokių organizacijų veikla. Moteris, LGBTI, nacionalinės mažumos, migrantai tampa mm, tam tikrų taikinių ir neproporcingos priemonės yra mm, taikomos. Na ir jeigu pastaruoju metu mm, atsiprašau, seniau daugiausia dėmesio nusipelnydavo buvusios Sovietų sąjungos šalis, dabar daugiau dėmesio atkreipia net ir Europos sąjungos šalis, tokios kaip Vengrija, Lenkija, taip pat šalis kaip Turkija ir panašiai. Mm, ir įtin svarbios pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su spaudimu, jos yra persekiojamos. Be to, kovojant su terorizmu ir nacionalinėmis grėsmėmis, nemažai vakarų demokratijos valstybių pradeda riboti NVO organizacijas, pradeda riboti jų finansavimo galimybės, netgi pažeidžia aktyvistų um, privataus gyvenimo laisvę, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Britanijoje ir taip toliau. Dar vienas dalykas. Autokratijos taip pat sėkmingai pasinaudoja tarptautiniais susitarimais dėl bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, kai mm, sprendžiamos pinigų plovimo, terorizmo bylos. Ir taip yra suparaližuojama pilietinės visuomenės veikla vadovantis tais tarptautiniais susitarimais, pavyzdžiui, su Interpolu ir taip toliau. Dar vienas dalykas. Kalbant apie tą mažėjančią erdvę pilietinės visuomenės veiklai, tai daro neigiamą įtaką ir apskritai ES e, vertybių išsaugojimui, taip pat ESBO saugumo koncepcijos užtikrinimui, skaitant ir tą žmogiškąją koncepciją. Na ir kai pilietinės visuomenės grupės neturi galimybės tinkamai veikti, tai kenkia ne tik demokratinio dalyvavimo esmį, tačiau kenkia ir ES institucijams ESBO, e, jos negali tinkamai funkcionuoti, nes daug svarbios informacijos yra galima būtent iš pilietinės visuomenės, ji padeda sužinoti apie atvejus, kai pažeidžiama žmogaus teisės. Na ir e, mes ir toliau būsime dar labiau ribojami, jeigu ta mažėjanti erdvė pilietinės visuomenės veiksmams ir toliau mažės. Man atrodo, kad labai svarbu stiprinti SBO, taip pat ES institucijų darbą, parlamento įtaką. Galite matyti įtin daug tokių tarpusavėje susijusių naudingų elementų. Pavyzdžiui, SBO parengė labai išsames gairias dėl žmogaus teisų gynėjų apsaugojimo 14 metais jos yra daug detalesnės nei ES gairės, kurios yra skirtos vien tik diplomatams ir jų veiklai ryčiosiose šalise. Tuo tarpu ESBO gairės uh, konkrečiai apibrėžia įvairias grėsmės, situacijas, teisinės, fizinės grėsmės. Ir ten taip pat yra patikima įvairiausių rekomendacijų skirtingiems subjektams, įskaitant vyriausybės, tarptautinės organizacijas. Na, o būsima ODIR ataskaita, kurią minėjo Deividas, bus kaip paskelbta vos po mėnesio, tai bus itin svarbus dokumentas, su kuriuo galėsite susipažinti. Ir, kaip suprantame, jūsų pakomitetis yra pasirengęs, atsiprašau, rengia um, nuosavą pranešimą dėl tos mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės. Ir tai be abejo bus itin svarbu ODIR ir ESBO atstovams. Dar vienas dalykas, reikėtų nepamiršti to darbo, kuris atliekamas Europos taryboje. Ten rengiamas rezoliucijos žmogaus teisų gynėjų ir mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės. Tai buvo padaryta gana sparčiai. svarbus yra ir Europos tarybos e, pranešimai šio, šiais klausimais. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Žinome, kad jūsų komitetas taip pat rengs ataskaitą dėl žmogaus teisų ir korupcijos. Mes manome, kad tai yra tiesiogiai susiję su šiomis diskusijomis, jų tema, nes tai ne vien tik vietinės e, nacionalinės korupcijos klausimas, tai yra ir tartautinė korupcija, kuri yra susijusi su lobistinė autokratinių vyriausybių ir valstybių veikla tarp vyriausybinėse organizacijose. Tai daro įtaką ir šią instituciją, taip pat Europos tarybai, kitoms ES institucijoms, taip pat nacionalinėms vyriausybėms, nes jos negali spręsti žmogaus teisų ir teisės viršinybės pažydimo problemų tokiuose autokratiniuose režimuose. Tad labai svarbu jums pažvelgti į situaciją Rusijoje, Azerbaidžiane, Kazakstane, Turkijoje. Mm, to šalis vykdo lobisnė veikla nukreipta į parlamento narius. Ir tai bandoma nusipirkti tam tikras įtakos zonas ir užkirsti kelią um, reikšmingai kritikai susijusiai su žmogaus teisų pažeidimais tose šalise. Ačiū. Thank you, grazie. Darei la parola adesso a Kani Anuz, in modo che possa portare il proprio contributo. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui kolegai tiksliau, tam, kad savo tekstą pristatytų ponas Janus. E, sveiki, aš esu e, Nanuš iš Turkijos, žmogaus teisų gynėjas. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad uh, Yra didelė atsakomybė atstovauti žmogaus teisų gynėjus ir man didelė garbė čia būti. Deja, ne visiems teisų gynėjams tai pasisekė, kaip pasisekė man. Kai kurie Turkijos žmogaus teisų gynėjai buvo, gavo pakvietimą čia atvykti, bet jiem, jie to negalėjo padaryti. Taip nutiko dėl neteisėto e, draudimo keliauti, kurį paskelbė Turkijos institucijos. Kai kurie gynėjai norėjo atvykti, bet dėl keleto priežasčių, kurios daugiausiai yra politinės, jie taip pat negalėjo atvykti. Todėl aš, man didelė atsakomybė kalbėti jų vardu. Ir jeigu man komitetas leis, aš labai trumpai pakalbėsiu apie Turkiją ir vėliau apie pastarąsias dvi dienas ir keletą pasiūlymų, kurie buvo pateikti. Aš norėčiau kalbėti ne tik apie problemas, bet taip pat norėčiau pateikti ir galimus jų sprendimus. Deja, apribotas judėj, apribota judėjimo laisvė nėra vienintelė problema, su kuria susiduria žmogaus teisų gynėjai. Jie taip pat susiduria ir su kitomis problemomis, įskaitant kankinimu, e, sulaikimas neteisėtas, neteisėti apribojimai, grasinimai, e, teisės lais, laisvai reikšti ir susirinkti apribojimas. Tai yra e, realybė, su kuria susiduria žmogaus teisų gynėjai Turkijoje ir kitur. Turkijos vyriausybė prieėmė sprendimą paskelbti e, Mm, paskelbti specialiąją padėtį po bandymo, po perversmo bandymo. Ir ne tik Turkijos akademinė bendruomenė, bet ir tarptautinė bendruomenė e, dėl to išreiškė susirūpinimą. E, žmogaus teisų gynėjai Turkijoje susidūrė su daugybė problemų po to, kai buvo paskelbta nepaprastoji padėtis Turkijoje. Aš paminėsiu keletą iš jų. Manau, kad labai svarbu nepamiršti to, kas įvyko. Daug žmogaus teisų organizacijų Daugiau nei 4000 akademikų buvo atleisti iš darbo. Jie pasirašė peticiją, kuri buvo susijusi su kurdų mažmos klausimu. 118 žur... žiniasklaidos priemonių buvo uždaryta nepaprastosios padėties kontekste. Kai kurie Iš jų e, daugiausia straipsnių rašė, kurie buvo susijęs su žmogaus teisų pažeidimais. Ir taip nutikus dabar dar sunkiau susidaryti įspūdį, kokia yra žmogaus teisų situacija Turkijoje. Pilietinė bendruomenė ir žmogaus teisų gynėjų bendruomenė nuolat mažėja Turkijoje. Jau tai buvo nekarta minėta konferencijos metu, tai taip pat pastebi ir kiti analistai. Ginti žmogaus teisės Turkijoje tapo sunkiau negu kada nors anksčiau. Tačiau taip pat manau, kad šis darbas yra dar svarbesnis negu anksčiau. Kaip jau minėjau, aš čia norėčiau kalbėti ne tik apie problemas, tačiau norėčiau taip pat pateikti ir keletą pasiūlymų, kurie buvo pateikti per pastarąsias dvi dienas. Mes manome, kad ES institucijos siunčia aiškę ir stiprią žinią susijusią su žmogaus teisų pažeidimu. Ši žinia turėtų e, padėti spręsti minėtus klausimus. Reikėtų skirti daugiau finansavimo ir jie turėtų būti e, skiriami žmogaus teisų problemams spręsti. Kartais pats procesas gali būti problematiškas, todėl jis turėtų būti lankstesnis. Mes taip pat manome, kad ES turėtų sudaryti sąlygas žmogaus teisų gynėjams, nes kartais vietiniu lygmeniu tam tikras problemas spręsti yra sunku, tačiau kitas problemas perima arba perima ES institucijos, tuomet jas spręsti gerokai lengviau. Žmogaus žmogaus teisų dokumentai e, ir mūsų renginio dokumentai taip pat turėtų būti verčiami į visas kalbas, nes kartais e, kalba yra barjeras, kuris trukdo suprasti vieni kitus. Kartais e, dėl kalbos barjero teisėjai, prokurorai, teisininkai negali priimti reikiamų sprendimų, remintis Europos žmogaus teisų teismo sprendimais. Taigi reikėtų juos versti į daugiau kalbų. Mes taip pat manome, kad labai svarbu mėgsti ryšius ir kurti atitinkamas galimybės. Renginys buvo labai svarbus ir mes manome, kad tokie renginiai kaip šis ir tikimės, kad tokie renginiai kaip šis ateityje bus organizuojami dažniau. Vis kiekvienas žmogus teisė gynėjo vardu. Dėkoju už galimybę kalbėti apie žmogaus teisų gynėjų problemas Turkijoje ir tikiuosi, kad nepaisant visų problemų, mes ir toliau artimai bendradarbiausime. Ačiū. Grazie. Pirmininkas, dėkoju. Norėjau Jums užduoti klausimą. Jeigu galima, tai iš karto tai ir padarysiu. Šiuo metu parlamente vyksta diskusija dėl to, ar reikėtų prieš ar po referendumo mūsų nuomonę išsakyti. Čia kalbu apie Turkijos referendumą. Norėčiau jūsų nuomonę išgirsti šiuo klausimu. Aš vis bijau, kad jeigu mes nieko nesakysime, tai paskui sąžinė užgrauž. Tačiau jeigu mes kalbėsime iki referendumo, ar nepasakysime Erdogano į palankesnę padėtį, o jeigu pasisakysime po referendumo, ar nebus taip, kad um, pakenksime vėlgi kitaip, kaip nors. Ką galite pasakyti? Aš galiu pabandyti atsakyti. Klausimas vis dėlto labai sudėtingas. Man kartais atrodo, kad dabar jau beveik net ir vėlų būtų tai daryti, nes referendumas jau beveik po trijų savaičių įvyks. Be to aš e, manau, kad ES vėlokai suprato, kasgi iš tikrųjų vyksta. Galbūt mes, e, kaip e, akademikai ir žmogaus teisų gynėjai, taip pat nepakankamai padarėme. Galbūt mes netinkamai savo problemas išsakėme. Tačiau šis klausimas yra labai politinis. Jeigu jūs iki referendumo e, sukritikuosite jį, tai Erdoganas gali tuo pasinaudoti, nes kas kartą viskas yra apsukama atvirkščiai. Tačiau kita vertus, jeigu referendumo metu bus nubalsuota už, jeigu Turkijos žmonės suteiks daugiau galių prezidentui, tai aš nesu tikras, kad apskritai kokia nors žinia gali turėti kokios prasmės. Taigi, nepaisant to, kad tai yra labai politinis ir jautrus klausimas, vis dėlto gal geriau būtų iki, par, iki referendumo tai padaryti. Bet aš puikiai suprantu, kad šis klausimas yra labai komplikuotas. Pirmininkas, dėkoju už jūsų atsakymą. Na, o dabar žodį suteiksiu poniai Aleksandrai Makievič. Aš atstovauju Ukrainos žmogaus teisų organizacijai ir situacija atspindi tik tai pasaulinę krizę. Pas, per pastaruosius metus tiek Kryme, tiek Donbase kurios, tose teritorijose, kur, kontrol, kurias kontroliuoja e, Rusija, buvo pastebėtas žmogaus teisų e, suvaržymas vis didesnis. Taigi, kaip užtikrinti žmogaus teisų taikymą šiuose teritorijose ir kaip apsaugoti 5,5 milijonų e, žmonių Ukrainos žmogaus teisų stebėtojai negali e, stebėti žmogaus teisų situacijos tose regionuose. Taigi mes tai darome su Rusijos kolegomis, e, nes atrodo. Tačiau atrodo, kad ir su rusais tai bus ateityje sudėtinga daryti, nes 2015 metais E, mūsų organizacijos, su kuriamis bendradarbiavime, e, buvo įtrauktos į nepageidaujamų organizacijų sąrašą. 16 metais Rusijos e, žmogaus teisų gynėjams nebuvo suteikta vadinamoji akreditaciją Donbaso teritorijoje. Tai čia buvo Lugansko ir Donetsko liaudės Respublikos teritorija, kurią taip pat kontroliuoja Rusija. Labai sudėtinga yra kalboti, kalbėti tiksliau apie žmogaus teisų gynimą tose teritorijose. Donbaso teritorijoje, kurią kontroliuoja Rusija, praktiškai to neįmanoma padaryti. Ir Jeigu tik tai pradėsime apie tai kalbėti, gali viskas deportacija baigtis. Štai pavyzdžiui, praeitų metų lapkričio mėnesį e, Čekijos e, e, žmogaus teisų organizacija atlikusi vien tik tai humanitarnį darbą buvo uždrausta. Kryme vien tik tai ištarus žodį žmogaus teisės galime susilaukti represijų. Ir štai pavyzdžiui, kai vienas žmogus netgi buvo terorizmu apkaltintas. Iki tol jis buvo kaltinamas ekstremizmu, grobtas, muštas. Na štai dabar tam, to žmogaus, e, kol tas žmogus sėdi kalėjime, jo šeima yra grasinama, net ir jo devyniarių e, metų sūnui. Jo pavardė buvo paminėta ir Europos parlamento rezoliucijoje. Tačiau e, labai sudėtinga yra dirbti tokia situacijoje. Štai, pavyzdžiui, negalime apsaugoti net ir Mikolas Simala, e, žurnalisto, dėl to, kad jis e, Radio Free Europe e, už jo publikaciją čia buvo įkalintas ilgiems, ilgiems metams. Taigi buvo netgi pradėti areštuoti politinių kalinių advokatai, taipogi žmonės, kurie e, palaiko jų šeimas. Taigi atrodo, kad okupuotame pusęsalyje e, situacija labai bloga ir čia reikalingas adekvatus atsakas ir tato, iš tarptautinės bendrijos. Taigi mes dabar kreipiamės į Europos e, Sąjungą ir prašome štai ko. Mes manome, kad labai svarbu yra išlaikyti bendradarbiavimą tarp Rusijos ir Ukrainos žmogaus teisų gynėjų. Žmogaus teisų dialogas tarp dviejų šalių pilietinių visuomenių taip pat turi vykti. E, ž visuomenės iniciatyvos turi būti palaikomos, remiamos Ukrainoje. Ir reikėtų vis dėlto išsižvelgti į ko, kokią riziką, koks pavojus kyla žmogaus teisų gynėjams Kryme. Reikėtų taipogi atsižvelgti į Donbaso teritorijos situaciją, nes būtent ten nuolat pažeidžianėjamos yra žmogaus teisės. Būtent e, čia reikėtų žmogaus teisų gynėjų apsaugą, e, apie apsaugą kalbėti tokių žmonių. ES e, valstybių narių diplomatai turėtų dalyvauti teismo procesuose tokių žmogaus teisų gynėjų. Ir yra ir e, Ukrainos piliečių, kurie yra sulaikyti Rusijos, Rusijoje arba Rusijos teritorijose kontroliuojamuose, labai svarbu yra jiems tinkamas sveikatos priežiūra užtikrinti. Taigi masiškai yra pažydinėjama žmogaus teisės kryme. Mm, galbūt atėjo laikas kalbėti apie uh, konkrečią operatyvinę veiklą, konkrečią veiklą šioje srityje ir galbūt netgi numatyti sankcijas žmogaus teisų pažydinėtojams. Mes norėtume paprašyti ES atkreipti uh, E, Ukrainos valdžios e, dėmesį tai, kad reikėtų supaprastinti patekimą į Ukrainos teritoriją e, žmogaus teisų gynėjams iš užsienio, taip pat advokatams ir ypatingai žmonėms iš Rusijos dirbantiems šioje srityje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau padėkoti dabar mūsų trims kalbėtojams už jų pasisakymus. kalbėtojai ne tik tai pristatė situaciją Rusijoje, Ukrainoje ir Turkijoje. Be to, kaip ir šitai prezumuojame, tris dienas vykstančias diskusijas šiuo klausimu. Taigi dabar žmogaus teisų pakomtečio vardu galiu tik tai jūs patikinti, kad mes jūs e, remsime. Žmogaus teisų gynimas yra labai svarbus uh, demokratijos užtikrinimui ir žmogaus teisų principų klėstėjimui. Ir noriu tik tai jūs patikinti, kad, kad ir kur jūs bebūtumėte, mes e, ginsime jūsų idėjas. Na, o dabar e, viso gero kitas posėdžis e, balandžio 11 dieną.